Uh, Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti. Pradėsime nuo dešimto darbo tvarkės klausimų. Keisimės nuomonėmis su Europos ombudsmene. Ji dabar trumpai kalbasi su žaliųjų koordinatorė. Kągi? Dešimtasis klausimas. Keitimasis nuomonėmis su Europos ombudsmene. Na, buvo daug tokių filosofinių diskusijų, ombudsmenas, ombudsmenė, aš net nenorėčiau į tai veltis. Nelabai man patinka visi tie terminai, na, bet kuriuo atveju perskaitysiu tai, kas čia parašyta. O jūs galite tą terminą panaudoti tokį, kokį norite. Bet esminis dalykas yra tas, kad mūsų ombudsmenė yra puiki. Emily O'Reilly, daugelis tikriausiai jau ją pažįstate, esate apie ją girdėjęs, bendravęs su ją ir dirbęs su ją. Iš tiesų dabar atėjo puikus momentas pasikeisti nuomonėmis su ombudsmene, ypač kalbant apie tokius klausimus kaip prieiga prie dokumentų, skaidrumas. Bet prašau, ne tik apie tai galite užduoti klausimus ir ne tik apie tai galime kalbėti. Tai galbūt tik yra na, tokios kaip ir pagrindinės sritys. Kągi, norėčiau labai šiltai Jūs pasveikinti ir paprašyti Emily O'Reilly trumpą pristatymą. Pirmiausia, dešimties minučių pasakyti, o po to persime prie diskusijų. Taigi, sveiki atvykę į Libę komitetą dar kartą, ponia O'Reilly. Ačiū, labai malonu šiandien čia būti. Ačiū pirmininkė už kvietimą kreiptis į jūsų komitetą šiandieną. Aš norėčiau pasidalinti mano tarnybos darbo aspektais, kurie galbūt yra jums įdomus, turint omenyje abipusiai svarbes temas. Labai tragiška situacija žmonių, kurie bando pasiekti Europą per viduržėmio jūrą, tai vis dar yra svarbiausias klausimas. Žinau, šiam komitetui tai yra svarbus klausimas ir ombudsmeno keliems tyrimams, kur kalbam, kalbam apie ES institucijas, agentūras ar kitas, kitus organus. Galiausiai politinius sprendimus priima pati ES, siejant juos su politiniais valstybių narių sprendimais, kalbant apie tai, kaip tvarkyti su šiuo klausimu. Mano tarnyba gali naudingai prisidėti tam tikrose srityse ir mes visuomet tą bandome padaryti. Kaip sakiau, aš labai sveikinu jūsų vaidmenį, kai pritarėte mano specialiai ataskaitai skirtai parlamentui dėl Frontexo skundų mechanizmo. Šis pasiūlymas buvo patvirtintas komisijos ir buvo priimti teisės aktai dėl naujos sienų ir pakrančių kontrolės tarnybos įsteigimo ir mano tarnyba bando pasirūpinti, kad tas mechanizmas dirbtų ko, veiktų kuo galima greičiau. Taip pat aš taip pateikiau rekomendacijas Frontexui apie tai, kaip žmonės, kuriems nebuvo suteiktas prieglopsis ES, yra traktuojami, kai jie yra sugražinami į trečiąsią šalis skrydžiais, kurie, kurie bendrai vykdomi su Frontexu bei valstybėmis narėmis. Daugelis mano kolegų kurie stebėsenos vaidmenį atlieka sugražinimo procedūrose, atlieka savo tyrimus ir rezultatus mes, aišku, labai e, palankiai vertiname, bet e, laukia ir tolesnis darbas. Praeitą savaitę mes dar vieną atlikome Frontexo tyrimą, kur kalbama apie tai, kaip e, tvarkomasi su prašymais dėl viešos prieigos prie dokumentų. Ta prašymą pateikė žurnalistai, kurie nori ištirti tam, tikrus, tam tikras ataskaitas apie incidentus dėl Frontexo veiklos Bulgarijoje. Po mūsų tyrimų ir ataskaitų patikrinimo Frontexas suteikė prieigą prie tų rimtų incidentų ataskaitų ir kitų ataskaitų. Taigi tyrimas buvo užbaigtas sėkmingai. Aš norėčiau dar kartą Frontexui padėkoti už bendradarbiavimą. Kolego, žinau, kad šis komitetas e, taip pat buvo labai aktyvus ir breksito klausimų. Mes kol kas gavome septynis skundus susijusius su breksitu, kai kurie iš jų buvo pateikti įvairių skundų autorių vardu. Dauguma tai yra prieigos prie dokumentų skundai, dar du tyrimai nėra užbaigti. Aš akcentavau, savo kolegoms ir kitiems, kurie dirba konkrečiai su prieiga prie dokumentų, pavyzdžiui, informacijos už informaciją atsakingi komisarai, būtent e, ta galimybė susipažinti su dokumentais valstybėse narėse yra labai svarbus. Ir pirmininkų Junkeriui aš rašiau ir tarybos generaliniam sekretoriui, kur paprašiau jų imtis aktyvių veiksmų, jeigu, jeigu manoma, kalbant apie breksito dėrybų skaidrumą. Labai svarbu, kad Europos piliečiai būtų visapusiškai informuojami apie pažangą, turint omenyje, kokį poveikį tas sandoris e, galiausiai padarys jų gyvenimui. Pirmininkas Junkeris savo atsakymę pažadėjo unikalų ir beprecedentinį skaidrumą ir taip pat pagrindiniai dokumentai iš ES pusės buvo paskelbti dėrybų pradžioje, įskaitant ir dėrybinės gairės, projektą ir galutinės dėrybinės direktyvas. Na, aš nenorėčiau, neturiu pasakoti šiam komitetui apie tai, kas vyko nuo to laiko ir mes įsilaukėme gruodžio mėnesio viršūnių susitikimo, kad pamatytumėme, kur link pasuks dėrybos, bet panašu, kad skaidrumo reikalavimai bus dar griežtesni, jeigu tos dėrybos pereis prie priekybos ir kitų klausimų. Kaip žinote, aš pirmininkavau Europos nacionalinių regionių ombudsmenų tinklui ir per mūsų metinę konferenciją šiais metais mes aptarėme piliečių teisės ir breksitą. Ir situacija kol kas yra neaiški, tačiau regioniai nacionaliniai mano kolegos, jeigu jie galėtų jums padėti, kalbant apie piliečių teisės su breksito proceso metu ir po jo, taigi tikrai nedvėjodami susisiekite su mano tarnyba. Teisinės valstybės principai, kiti svarbus iššūkiai, su kuriais susiduria ES ir tose srityse šis komitetas yra labai aktyvus. Tai vėlgi yra labai aktyvus klausimus kai kuriems tinklo kolegoms tose šalyse, kurie, kur jų darbas apsunkinamas nesugebėjimu laikytis teisinės valstybės principų valstybės narėse. Neseniai su Lenkijos ombudsmenu sutikau, Adam Vodner, ir tikrai galiu tik tai pabrėžti, kiek daug jis ir jo tarnyba vertina mūsų tarnybos paramą, komiteto, jūsų komiteto paramą, vis, komisijos visų institucijų paramą, kur, kurie ir toliau akcentuoja teisinės valstybės principų viršienybę ES sąrangoje. Kolegos, kaip žinia, dauguma mano darbo yra susijęs su 1049 reglamentu, kur, reglamentu, kur kalbama apie prieigą prie ES dokumentų, kadangi jūs esate tas komitetas, kuris yra atsakingas už šį teisės aktą. Jūs irgi esate nusivylę, nusivylę kad 11 metų peržiūra užstrigo taryboje jau eilę metų. Aš suprantu, kad šis teisės aktas turi būti atnaujintas, kad būtų įtraukiamos visos institucijos ir agentūros ir kad būtų įgaliojimai suderinti su, su Lisabonos nuo, sutarties nuostatomis bei Teisingumo teismo prezidento teisė. Labai svarbu, kad būtų išplėsta apriptis, kad būtų įtraukiamos visos ES institucijos, kurios dabar ten neįtrauktos, pavyzdžiui, Centrinis bankas, Teisingumo teismas, netgi jeigu dabar jie turi savo taisyklės, kurios yra taikomos labai panašiai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reglamentas 1049 yra senes, pasenęs vertinant, su, vertinant ir lygnant su įvairiomis technologijomis, iPhone, Twitter ir panašiai. Tai yra tie, tie technologiniai dalykai, kurie yra labai plačiai naudojami. Taip pat e, tai, ta, dėl to reikalinga atnaujinti šį teisės aktų, aktą. Ir modernizavimo tikslais aš pradėjau bandomąjį procesą dėl pagreitintos procedūros dėl prieigos prie dokumentų savo tarnyboje, nes dažnai prieiga prie dokumentų jau yra nereikalinga jei, e, e, skundo pareiškėjų, jeigu tas procesas yra per ilgas ir šis procesas bus užbaigtas sausio mėnesį. 15 Lisabono sarties straipsnėje kalbama apie teisėkuros proceso skaidrumą ir būtent šioje dvasioje ir aš šiais metais ir pradėjau strateginius tyrimus apie tai, kaip ES taryba, ES taryba ga, gali gauti prieigą prie atitinkamų dokumentų teisėkuros procese, e, dirbant atskiroms jos darbo grupėms, koreperui. Ir tarybos sekretariatui aš jau pateikiau tam tikrus užklausimus ir mano kolegos susitiko su jų atstovais ir pradė, pradėtas buvo konsultacijų procesas su platesnė visuomenė ir su nacionaliniais parlamentais. Aš taip pat labai būčiau suinteresuota išklausyti ir parlamento narių nuomonės. Mes imsimės tolesnių žingsnių šiame tyrimė. Per ateinančius mėnesius tyrimė kalbama apie tris pagrindinius elementus - prieinamumas, užbaigtumas, kalbant apie tarybos dokumentus, kurie yra paskelbti internetinėme registre, taip pat rengimo ir publikavimo praktika, kurio, kurią taiko parengėmėjai organai ir taip pat skaidrumas, kalbant apie valstybių narių pozicijas, kurių jie, jos laikosi teisėkuros procesuose. Dauguma teisėkuros klausimų yra užstrigę jau eilę metų taryboje. Piliečiai turi turėti teisę žinoti, kur, kokios yra nacionalinių vyriausybių pozicijos dėl tų teisėkuros klausimų. Didesnis skaidrumas taryboje yra būtinas ir taip pat turi būti sumažinta pagunda kaltinti Briuselį, nes labai dažnai tokios pozicijos laikosi valstybių narių ministrai, o piliečiai turi žinoti tiksliai, kokia yra jų šalių pozicija ES teisėkuros procese. Na ir galiausiai, kaip žinia, Europos ombudsmeno tarnyba buvo sukurta Maastrichto sutartimi. Tai buvo naujo pilietybės, pilie, piliečių teisų paketo dalis ir aš sveikinu komisijos 2017 metų pilietybės ataskaitą, kurią jūs išanalizavote, kur akcentuojame, kad reikia suaktyvinti piliečių dalyvavimą demokratinėme ES gyvenime. Tai turėtų būti prioritetas. Tačiau taip pat norėčiau pažymėti, kad komisijos ataskaitoje nėra daroma nuoroda į teisę paduoti peticiją taip pat skūstis ombudsmeno tarnybai ir galimybę susipažinti su dokumentais. Tai yra labai svarbios piliečių teisės ir Europos komisija, kaip ir mes visi, yra atsakinga už tai, kad tos teisės būtų priimtin, prieinamos visiems europiečiams. Aš žinau, kad pasirodys kita ataskaita ir Europos parlamentas reikalauja, kad ta, ta, į tą ataskaitą šitie dalykai būtų įtraukti. Taigi dėkoju dar kartą uždėmesi. Ačiū, pateikėt labai daug informacijos ir pradėkim iškart e, keistis nuomonėmis su parlamentarais. Sofintvelt. Ačiū. Ir dėkoju poniai O'Reilly už tai, kad ji atėjo ir pateikė tokią žanginę kalbą. Noriu tik pasakyti, kad mūsų komitetas turėtų jūs kviesti žymiai dažniau. Aš e, labai vertinu jūsų atliekamą darbą, užtikrinant piliečių teisės ir skaidrumą. Tai yra labai svarbu. Mano klausimai susijęs su skaidrumu ir prieiga prie dokumentų. Tris atvejus e, noriu Jums paminėti, Jums jau anksčiau juos minėjau, dėl vieno Jūs jau priemėt sprendimą. Jūs manote, kad e, prašant prieigos prie dokumentų, Europos komisijos e, prašymo atmetimas prilyksta prastam valdymui. Tai yra labai e, rimtas kaltinimas, tačiau Europos komisija nesuka galvos. Ką mes kaip parlamentas galim dėl to padaryti? Ši Europos komisija turi būti politinė, ji kalba apie geresnį reglamentavimą, e, geresnis reguliavimas ir prastas valdymas yra du skirtingi e, spektro elementai. Aš e, galiu e, pagirti jūsų iniciatyvą priimti tą greito analizavimo procedūrą. Ir toms, tam, joms dažnai reikia labai daug laiko. E, ir, ir dažnai, kol atsakymas iš tarybos ir komisijos ateina, jau jis yra nebesvarbus. Vieną konkretų atvejį galiu paminėti. Buvo pateiktas Junktinės karalystės reikalavimas, kad ES piliečiai turėtų uh, E, platų sveikatos draudimą. Tiem žmonėms ši problema aktuali dabar, šiandien, o ne kažkada vėliau. Kitas e, e, užklausimas dėl Europos komisijos kontaktų su verslo atstovais PNR atveju. Ir yra pateik, atsiųstas vienas elektroninis laiškas, kuriame yra sakoma, kad IBM įmonė turėjo verslo interesų priimant ES PNR direktyvą na, galima sakyti, kad nieko baisaus, tai yra verslo interesai, bet mes apie tai kalbame su Europos komisija. Reikia daugiau skaidrumo, nes čia kalbame apie mūsų darbą. Mano nuomonė, šis parlamentas turėtų būti žymiai aktyvesnis šiuo atveju, paremti Europos ombudsmeną, nes ombudsmenas remia mūsų darbą ir jisai būtų e, žymiai griežtesnis, jeigu galėtų sugebėti priversti atsiskaityti Europos e, tarybą ir komisiją galbūt. Dėkoju pirmininkė už tai, kad atsiuntėte ombudsmenę į mūsų komitetą. Aš turėčiau toks, pasakyti, kad šis kvietimas turėtų būti reguliarus, nors kartą per metus mes turėtumėm ją pasikviesti. Ačiū, visiškai sutinku su jūsų pasiūlymu. Sutinku, kad tai turėtų būti įprastas reguliarus susitikimas. Ana Gomes. Ačiū. Ačiū ponio Railį, kad atėjot. Aš visiškai sutinku, kad jūs turėtumėte ateiti dažniau, nes e, iš tiesų mūsų nuomonė, jūsų vaidmuo yra labai svarbus ir gali būti, kad e, e, jo pas, pasinaudosim dar geriau, bet tam reikia nemažai išteklių. Aš manau, kad ypač galvojant apie E, labai liūdną Europos komisijos priimtą sprendimą nutraukti atsiskaitimus šiam parlamentui e, dėl korupcijos ES. Bet to, kaip žinia, yra priimtas sprendimas e, nustumti tai į ES semestrą, kur akivaizdžiai nėra deramos atskaitomybės ir valstybės narės ir komisija neturi pakankamai gebėjimą atsiskaityti apie savo veiksmus kovojant su korupcija. Aš manau, kad apie tai reikėtų plačiau kalbėti jūsų dosie, jūsų veikloje, nes čiagi tiesiogiai kalbama apie teisės viršenybę ir apie e, vyriausybių piktnaudžiavimo savo poziciją būdus, nes e, e, dabar matome, kaip pavieniai pareigūnai leidžiasi į nusikalstamų nusikaltelių tinklus papulti, korumpuotus tinklus. Jūs jau paminėjote klausimą dėl prieigos apie viešosius dokumentus, sakėte, kad čia jūsų vaidmuo labai svarbus. Manau, kad jis galėtų būti dar svarbesnis, žinant, kad Europos komisija kaip tik dabar rengia pranešimą. E, buvo kalbama apie tą auksinių vizų ar investuotojų programą. Ta sistema visiškai korumpuota yra ir valstybės narės e, pastaraisiais metais labai daug investavo į tai. Ir uh, Tokiu būdu iškilo grėsmė Šengenui, iškilo grėsmė saugumui ES. Dabar, kai jau Europos komisija galų gale nusprendė e, parengti tokią ataskaitą, aš manau, kad e, tai prilygtų ES dokumento atskleidimui. Aš su Portugalijos valdžia labai daug ginčiausi dėl to, kaip 2012 e, metų nuo 2012 metų išdėtų auksinių vizų e, sąrašas galėtų būti atskleistas. Ir e, prisidengiama buvo tokia keista priežastimi, tarsi duomenų apsauga. Bet mes nieko čia ypatingo neprašome, tiesiog prašome e, sąrašo žmonių, kurie gavo auksinės vizas. Taigi tas rytis, toje srityje mes turime kreiptis į jūs ir reikalauti sprendimų. Aš manau, kad jūs Bulgarijos uh, Frontex atveju turėtumėt lygiai taip pat pasielgti, pagalvokit apie tai, kas iš tiesų vyksta e, su e, susitarimais, dėl kurių ES susidėrėjo su valstybėmis, o juose nėra deros e, vyriausybės, pavyzdžiui, Libija turiu galvoje, baisių ataskaitų, baisios, pra, baisių pranešimų matome iš tų valstybių. Ir reikia pasakyti, kad apie tai negalim teikti, kad to mes nežinojome. Ir uh, kažkas, gal net pati Europos komisija, bet, arba bent jau valstybės narės turėtų aiškiai pasakyti, kad tam tikriems sustarimams sudaryti reikia tenkinti tam tikras sąlygas. Nes čia kalbama apie baisų žmogaus teisų pažeidimą. Ir aš nekalbu apie vidinę teisės viršenybės principo pažeidimą, aš kalbu apie tarptautinės teisės pažeidimą. E, Tarptautinėse santykiuose kiekviena valstybė turi gerbti tarptautinę teisę, tai yra bazinė e, žmogaus teisų E, pabėgėlių teisų e, apsaugos teisė. Roberto Metzola. Ačiū. Aš pritarsiu kolegoms ir e, jums padėkosiu už tai, kad jūs esate čia ir taip nori išklausote visus mūsų klausimus. Aš sutelksiu dėmesį į tris klausimus. Jūs kalbėjote apie migraciją ir poreikį stiprinti migrantų apsaugą. Ar jie e, tranzitų važiuotų per Europą, ar būtų savo valstybėse narėse. Kalbėjote apie ombudsmenų tinklą. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Maltoje vyko susitikimas svarbus ir tai yra viena iš temų, kuri buvo aptarta. Taip pat, kalbant apie būtinį smurtą, ar tai būtų nacionalinių lygmenių ar apie migrantų traktavimą prieimimo centruose. Turi būti apie tai kalbama. Jūs kalbėjote, kad dėl teisės viršenybės principo jūs susitikote su Lenkijos ombudsmenu. Aš raginu jūs peržiūrėti Europos parlamento praėjusią savaitę priimtą rezoliuciją balsų daugumą apie padėtį mano valstybėje Maltoje. Aš norėčiau, kad jūs atkreiptume dėmesį į tos rezoliucijos turinį ir aptartumėt jį su Maltos ombudsmenu. Aš tai sakau, nes e, Maltoje ombudsmeno institucija yra e, labai gerbiama, labai e, gera jo reputacija. Piliečiai siunčia daugybę peticijų ombudsmenui dėl įvairiausių klausimų, dėl prasto valdymo, dėl skirtingų institucijų. Maltoje piknaudžiavimas valdžia yra traktuojamas labai, kaip labai plati koncepcija ir aš manau, kad tai yra nebe pagrindo. Norėčiau dar kartą paprašyti, kad jūs pažiūrėtumėt, atkreiptumėt dėmesį tai, e, ką e, sakė Ana Gomeš. Apie, pagalvokime apie pilietybės programas. E, mano valstybė apie vizas nekalba, mes kalbam apie pilietybės suteikimą ir vyriausybė neatskleidžia pavardžių tų žmonių, kurie gavo pilietybę. Tas procesas yra nepaprastai neskaidrus. Europos komisija daug kartų yra sakiusi, kad uh, yra pasiektas susitarimas su Maltos vyriausybė ir e, tarsi komisija žino, kam yra suteikiama pilietybė. Sakoma, kad tai yra valstybės narės kompetencijos klausimas, tačiau suprantama, kai valstybė narė suteikia savo valstybės pilietybę, jau automatiškai suteikia ir ES pilietybę ir tai turėtų būti vertinama plačiau, ypač dabar, kai schema yra tokia plati ir mes daugiau nebežinome, kas už ką gauna pilietybę. Uh, ir ar iš tiesų e, prašymai, kuriuos e, komisija teikia e, Maltos vyriausybei, yra susilaukia deramą atsakų ir yra reikalavimai gyvendinami. Judith Argentinį. Labai ačiū pirmininkė. Noriu pagirti gerbiamąją ombudsmenę dėl to, kad paminėjote tiek daug temų. Aš susidarau įspūdį, kad mes E, kovojame už tuos pačius dalykus, mes bandome suprasti, kas vyksta, tuo pat metu suvokime, kad neturime reikalingų teisių. Norėčiau išskirti dvi temas, kurios, man atrodo, būtų labai vertos dėmesio. Pirmiausia, redmisijos sutartys, neformalios redmisijos sutartys su trečiosiomis šalimis. Vakar kaip tik e, čia su komisija apie tai kalbėjome vis dažniau matome, kaip formalios readmisijos sutartys, tokios kokias turim su Pakistanu, yra keičiamos į, neformal, į neformales. Sudaromos naujos sutartys neformaliais uh, supratimo memorandumais. Pažiūrėkite į tai, kas vyksta su Afganistanu, uh, su Dramblio kaulo krantu, Tunisu. Saršas yra labai ilgas, labai daug Afrikos valstybių įeina į migracijos mechanizmą. Uh, Ir e, parlamentas tokiu atveju neturi jokios parlamentinės kontrolės teisės. Ir mūsų nuomonė, neformali readmisijos sutartis nėra teisinė priemonė ir labai sunku yra kam nors įvertinti, kas bus gražinamas pagal tą e, supratimą memorandumą. Kas atsitinka su tai žmonėmis? Negalima sekti žmogaus e, dėl to, kad jis bus gražinamas pagal neturimą sutartį, bet tas žmogus vis tiek yra gražinamas. Šis parlamentas kovoja su, e, pasinaudodamas savo kontrolės teisėmis, bet e, kai sustarimai neformalūs, galima sakyti, kad jų kaip ir nėra. Kitas dalykas ir paskutinis, ponė pirmininkė, migracijos tema migracijos politiką, kuri yra finansuojama iš vystimosi politikos biudžeto. Labai sunku apie tai kalbėti ir sakyti, kad lybe, ši tema priklauso lybe komitetu ar tik tai plėtros komitetui, dėvė komitetui. Matome, kad e, politika, kurią siūlo mūsų e, vidaus reikalų ministrai, yra finansuojama per vystomąjį bendradarbiavimą Afrikoje. Nebūtinai yra laikomasi Lisabono sutarties 208 e, straipsnio, e, kuriame yra parašyta, kad vystomasis bendradarbiavimas yra skirtas e, skurdui panaikinti. Yra galvojama greičiau apie sienų kontrolės politiką ir migracijos sustabdymą į ES. Čia taip pat reikia prisiminti Afrikos fondą, kuris neapsiriboja įprastinę kuriam negali būti vykdoma parlamentinė kontrolė pagal vystomąjį bendradarbiavimą. Ir be to parlamentas negali gauti informacijos apie tai iš Europos komisijos. Būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt pažiūrėti abu pavyzdžius, nes demokratinės kontrolės savo ruoštų mes negalim vykdyti. Lygiai taip pat e, nėra demokratinės kontrolės e, gavėjo pusėje, ar kalbėtume apie readmisijos sutartį ar visomai bendradarbiavimą. Tuo tarpu parlamento nariai e, norėtų dalyvauti, bet nei vienoje pusėje negali įsitraukti. Ačiū. Ar sutinkate? Aš pateiksiu klausimą. Norėjau sužinoti, kaip e, jūs, e, sustikdama su kitais komitetais, vertinate e, santykius su mūsų komitetu, kaip yra su tomis skaidrumo nuostatomis. Kolegos klausė, kompetenciją kaip paskirstyti, ar vienam komiteto ar kitam, čia kalbu, pažiūrėjau, apie Brexit, Frontex ar kitas temas. Jūsų darbas, kaip jis rutuliojasi, nes jūs panašu viską kūrėte, kaip įsivaizduojate santykius, ar viskas išliks lankstu, ar mūsų komitetas, e, kuris neša ypatingą atsakomybę už prieigą dėl dokumentų, e, jums atrodo pakankamai paš, svarbus pašnekovas ar yra lankstus mechanizmas? Oh, well, Aš manau, kad atsakymas būtų toks tiesiog daryti tai, kas geriausia tinka. Aš irgi užsirašiau žodį, kad reikia užsirašiau frazę, kad reikia pamatyti tuos dokumentus, paskaityti juos, o tada jau žiūrėti, kas ten yra. Atsakysiu dabar į klausimus, ponė Intveld. Jūsų klausimai. Aš manau, kad jum malonu bus išgirsti apie tą paspartintą procedūrą O savo ruoštų noriu atsiprašyti už tuos dėlsimus, kurie vyko dėl mūsų kalties. Ir kalbant apie tą jūsų atvejį ir, ir kitus atvejus, kai piliečiai negauna informacijos, kuri jam aktuali, tai kai jinai pateikiama pavėluotai, tai praktiškai reiškia, kad ta informacija nepateikta, nes jinai po to praranda svarbą. Kai kartais tas vėlavimas e, vyksta dėl procedūrų, kurios yra, o kalbant apie tos atvejus pagal reglamentą 1049, kai pateikiamas e, prašymas komisijai dėl galimybės gauti informaciją, tai komisija e, paprastai iškart sureaguoja, O mes, kai mm, ta komisijos reakcija apskundžiama, kreipiamės vėl į komisiją ir vėlgi duodame komisijai dvi savaitės sureaguoti. Tai ar nereiktų tiesiog tos procedūros dalies iškirpti, nes realiai į komisiją kreipiamasi du kartus dėl to paties. Tai e, dabar būtent ta mm, procedūros dalis yra pašalinta ir viskas vyksta sparčiau Mm, turiu mm, dabar galvoje tokį dar bandomai laikotarpį su tokiais paprastesniais atvejais, o nuo sausio mm, ta e, nauja tvarka įsibėgės pilnai. Jūs taip pat kaltinate komisiją, kad jinai netinkamai veikia dėl PNR, keleivio duomenų įrašų ir valstybių narių prašymų dėl bendro finansavimo. mes nesutikome su tuo, kaip komisija interpretavo Teisingumo teismo sprendimą dėl viešųjų pirkimų, mm, kai teikiami prašymai finansavimui. Bet čia dar kitas dalykas yra svarbus pagal 1049 e, reglamentą. Buvo pateiktas naujas dar argumentas e, prašytojo ir komisija po to sakė, kad kadangi prašytojas tą argumentą e, vėliau pateikė, tai mes negalim į jį atsižvelgti, reikia visą procesą iš naujo pradėti, kas yra e, tikrai nelogiška. O poniai Gomeš, atsakydama į jos klausimus, e, galiu pasakyti, kad iš tiesų labai norėčiau atvirai su jumis ir išsameu su jumis pasikalbėti. E, nes čia turim atskirti klausimus, kurie yra tik išimtinai valstybių narių kompetencija ir klausimus, kurie yra europinė mm, kompetencija. Tai iš tiesų po šio posėdžio su jumis melai susitiksiu ir aptarsime e, tuos dalykus. Malta. Mūsų santykiai su e, Maltos ombudsmenu Josefu Samuz yra labai geri. E, po to Jožef Poličino e, buvo e, tas ombudsmenas, o dabar dar trečias kolega e, yra Maltoje ombudsmenų, buvęs aukščiausio teismo teisėjas, taigi šis, šios pareigos Maltoje yra aukščiausio lygio praėjusią savaitę Strasbūrė Malta e, dažnai buvo minima ir pasižiūrėsim, ką mano tarnybos gali padaryti. O kalbant apie vystimosi fondus, tai neformaliai e, parlamentaras į mane dėl to kreipėsi praėjusią savaitę. Dar kartą čia tas dalykas paminėtas Ir tai taip pat siejasi su tuo, ką pirmininkė jūs sakė, dėl galimybės gauti informaciją. Nes nežinoma, kur keliauja to fondo lėšos, e, kam naudojamos ir panašiai. Ir norima išsiaiškinti, ar naudojamos lėšos iš tiesų pagal paskirti. Tai aš jau kreipiausi į savo kolegas, e, kad jie užsimtų tuo ir dirbame dabar su šiuo klausimu. Tai yra iš esmės susiję tik su dokumentų skaidrumo užtikrinimu. Dėkoju Jums, gerbiama ombudsmenė už jūsų pristatymą ir už atsakymus į klausimus. Ir aišku, iš šių diskusijų, kad mes ir formaliai turim galbūt labiau kaip komitetas į jūs kreiptis. Ir matome, kad jūsų darbe irgi jaučiama pažanga, nes yra ta minėtoji pagreitinta procedūra. Tai manau, kad ir ateityje mes sieksime Mm, kad mūsų bendradarbiavimas ne tik tęstųsi, bet ir taptų glaudesnis ir kad galėtume iš tiesų galimybę prieiti prie dokumentų. Taigi noriu padėkoti gerbiamam ombudsmeniai už puikų keitimąsi nuomonėmis. Uh, Kolegos, dabar einame prie 11 punkto Europos prieglopščio paramos biuras EASO. Kviečiu kolegas, kurie už tai atsakingi, čia ateiti pas mane į salės priekį. So colleagues, if we are ready for point 11, uh, let's proceed. Kolegos, taigi 11 punktas. Uh, Europos prieglopščio paramos biuras, taigi uh, jo uh, vykdomasis direktorius, pana Žuze Karera, yra atvykęs į mūsų komitetą. Jisai pristatys mum EZO metinę ataskaitą kur e, pateikiama išsami mm, informacija apie prieglapšio prašymus ES, apie tų prašymų analizę, apie sprendimų prieimimą, e, migracijos e, prieglopščio prašymo tendencijas ir apie visą tai, kas yra esminiai bendros Europos prieglopščio sistemos aspektai. Taigi dabar steiksime žodį gerbiamam vykdomajam direktoriui, išklausysime jo prezentaciją, o po to vyks diskusija. Taigi, ponė Karjera, pristatykite savo metinę ataskaitą. Labas rytas, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mūsų biurą ir mane pristatyti 16 metų EASO veiklos ataskaitą. Turime parengę šiek tiek skaidrių, nedaug, nes mm, aš pristatysiu situaciją trumpai, labai norėčiau, kad mes pasikalbėtume ir padiskutuotume. O tose skaidrėse taip pat yra ir keletas lentelių su 17 metų informacija. Manau, tai leis jums geriau suprasti, kaip kinta situacija laikui bėgant. Taigi, pirmoji skaidrė. Čia kalbame apie mm, bendrą vaizdą, e, kokie yra skaičiai, kokie yra keliai 15 metais, lyginant su 16, pastebi, 16 pastebėjome prašymų išaugimą 7 procentai. 7 procentais daugiau padaugėjo prieglopščio prašymų, bet e, nėra tiesioginio ryšio tarp nelegalių migrantų skaičiaus ir prieglopščio prašymų skaičiaus. Sausi e, paprastai sumažėja prieglopščio prašymų skaičius, o po to jis išauga, bet to ryšio tarp migrantų skaičiaus, nelegalių migrantų skaičiaus ir e, E, prieglopšio prašymų nėra. 15 metais turėjome 1,4 milijonus prieglopščio prašymų, o mm, 16 1,3 milijonus. Dabar turime 600 tūkstančių prašymų, 17 e, metams jau baigiantis, tai praktiškai pusė to, kas buvo 16 metais. Vokietija, Italija, Prancūzija, Graikija ir, ir Austrija yra tos valstybės narės, e, kuriuose daugiausia priimama e, migrantų. Dideli migrantų srautai e, ir atitinkami prieglopšio prašymai. Tai aišku daro labai didelį spaudimą prieglopšio sistemom 16 metais nuo kovo, ypač tai buvo jaučiama. Italija ir Graikija turėjo keisti savo sistemas, pritaikyti prie tų srautų, bet daugelie valstybių narių keitėsi įstatymai prieglopščio tarnybos, labai padidino darbuotojų skaičių ir organizavo mokymus ir mm, pajėgumų, e, stengiasi stiprinti pajėgumus ir, ir tie mokymai apėmė ir darbą su pažeidžiamais žmonėm. E, Visą tai, kad būtų galima reaguoti į situaciją. Graikija ir iš dalies Italija keitė savo įstatymus, kad procedūros pasienyje pasidarytų sparčios, greitos ir taip pat atitinkami teismai ir skundų e, tarnybos buvo atitinkamai pertvarkytos, kad būtų galima mm, taip pat e, su skundais tinkamai dirbti, nes daugelis atmestų prašymų po to yra apskundžiami ir keliauja į teismus. Taigi buvo problemų susijusių su prieimimo sąlygomis, su pažeidžiamais asmenimis ir EASO būtent šioje srityje nemažai pastangų įdėjo, nors mes neatsakingi už prieimimą, bet mes turime e, mokymo modulius, e, tarp kurių yra ir pajėgumų stiprinimo, kad galėtume apmokyti nacionalinių uh, tarnybų darbuotojus, kad jie galėtų, kad jie turėtų reikalingus įgūdžius. Kai kalbame apie nelegalių migrantų e, prieimimą. Ir kaip jau minėjau, daugelis valstybių narių, ne tik Graikija ir e, Italija keitė savo įstatymus, Švedija, Vokietija, Prancūzija e, supaprastino savo mm, ap, apklausų, pokalbių e, procedūras, kad visas procesas vyktų sparčiau. 16 metais buvo 1,3 milijono e, prieglopščio prašymų, buvo tam tikras prioritizavimas išskirtas, buvo nustatyti tam tikri prioritetai. nes yra e, nelegalių migrantų grupės, dėl kurių sprendimus lengviau priimti, tai susiję su tai, kad jie yra vienu ar kitų valstybių piliečiai, su kitais e, sunkiau sprendimą priimti. Bet buvo ir tam tikrų incidentų susijusių su sukčiavimu, su saugumu, saugumo užtikrinimu ir dėl to, kai kurios procedūros sulėtėjo ar po kelis kartus prieglošio prašytojai buvo mm, apklausiami, kad būtų išsiaiškinti galimi sukčiavimo atvejai. Pirmoje instancijoje e, sprendimų e, procentas yra labai didelis, sudaro 84 procentus, bet dabar tai mažėja ir 17 metais tas procentas sumažėjo, nes dabar netaip ne, mm, ne lengva e, tuos sprendimus priimti, nes viskas sudėtingiau. 61 e, procentas pirmoje instancijoje susiję su pripažinimo lygių ir apsaugos statusas irgi keitėsi nuo pabėgėlio iki mm, papildomos apsaugos. Vėliau šiek tiek apie tai konkrečiau pakalbėsiu. Yra keletas apsaugos rūšių, jūs žinote. Tai ir tai aišku lemia pabėgėlio ar to prašytojo būsimą statusą. Šeimos susivienijimas, jei prašytojas nėra pabėgėlis, nėra užtikrinamas. O 17 metais, kalbant apie e, prieglopšio prašymus, Tai čia kalbame apie integraciją ir preintegraciją. Daugelis valstybių narių turi atitinkamas tarnybas, pavyzdžiui, Graikijoje prieimimo ir prieglopščio atskiros institucijos, o kitose valstybėse narėse gali būti viena institucija už tai atsakinga. Čia tai nesvarbu, kiek institucijų svarbu, kad darbas vyktų sklandžiai ir kai kurios valstybės narės taip pat panaikino e, prieglopščio e, galiojimą, kai jis nebebuvo reikalingas. Matote kitą lentelę e, su pripažinimo lygiais. Vokietija maždaug 50 visų prašytojų suteikia pabėgėlio statusą, jinai yra pirmoje vietoje, tariau e, Švedija maždaug trečdaliui suteikia pabėgėlio statusą, o dviem trečdaliam kitus statusus Italija mažai kam suteikia pabėgėlio statusą. Bet e, kitus statusus o, pavyzdžiui, mm, Austrijoje suteikiama tik papildoma apsauga, subsidiary protection. Kitas svarbus dalykas yra e, prieglopščio prašytojų pilietybės čia irgi situacija įvairiose valstybėse narėse, dėl to iš kokių valstybių daugiausiai yra prieglopšio prašytojų, yra skirtinga. Ir mm, kaip jau minėjau, kadangi e, skirtingos valstybės narės duoda E, skirtingą apsaugos, užtikrina skirtingą apsaugos lygį ir skirtingą statusą suteikia prieglopščio prašytojam. Toliau kalbame e, apie sudėtingesnės procedūras, ne tik prašymų nagrinėjimą. Matome, kad prieimimo tarnybos derinasi prie įvairių poreikių, pažeidžiamų asmenų, nepilnamečių, įvairių uh, E, šalių piliečių prieimimo. Ir aišku, yra mm, įvairūs dalykai, kurie suteikiami pabėgėliam ir tiem, kas gauna papildomą apsaugą ir su visa ta realybė turi skaitytis prieimimo tarnybos, turi reaguoti į situaciją Ir čia mm, daugelie valstybių narių tos prieimimo tarnybos dirba kartu ir su privačiomis struktūromis, ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, ir pabėgėliais įvairiai yra rūpinamasi įvairiose valstybėse narėse. Daugelis valstybių narių naudoja teritorinio pasiskirstimo modulį ar modelį, nes Vokietija stengiasi pabėgėlius išdalinti ir sklaidyti po visą šalį. Portugalijoje panašiai. Taigi pabėgėliai išsklaidomi po visą valstybės narės teritoriją. O nepilnamečiai visuomet buvo svarbi problema. Kaip matote, trečdalis paraiškų yra susijęs su asmenimis, kurie jaunesni 18 metų, tai reiškia, kad jie atvyko vieni ir daromas skirtumas tarp nepilnamečių ir nelydimų nepilnamečių. Tai reiškia, žmonės neturintys 18 metų, kurie vieni atvyko į Europą, tai yra kitoks elementas. O čia šiuo atveju kalba, kalbame apie pareiškėjus, kurių amžius jau mažesnis nei 18 metų ir kaip matote, dauguma yra iš Afganistano, Sirijos, Irako, ir Pakistano, bei Nigerijos, Eritrėjos bei Somalio. Ir matyt nieko tai nestebina, tiesiog tai tik tai dar kartą įrodo, kokia yra realybė. Dauguma tų asmenų atvyksta su šeimos nariais, dažniausiai tėvais, kartais su giminaičiais, tam tikrose šalise dėl to kyla ginčių dėl nacionalinių įstatymų, kaip pripažinti tokių nepilnamečių globą, jeigu jų nelydi tėvai. Toliau nelydimi nepilnamečiai, kurie atvyko, asmenys, kurie atvyko, kuriems nėra 18 metų ir kurie atvyko vieni. Iš viso 16 metais buvo 65 tūkstančiai tokių pareiškėjų, 40 procentų mažiau nei 15 metais. Taigi, tai yra svarbu paminėti, nors 65 tūkstančiai vis dar yra didelis skaičius. Ir čia, dėl, kalbant apie to 65 tūkstančius, svarbu paminėti tai, kad apie 40 procentų jų yra iš Afganistano. Čia yra tokie socialiniai faktoriai, kurie prie to prisideda, apie kuriuos kalbame ir ataskaitoje. 65 tūkstančių 40 procentų iš Afganistano. Tai yra 40 procentų mažiau nei 15 metais. Kokiomis priemonėmis būtų galima apsaugoti nepilnamečius, ko, kokiu priemonių imasi EZO, jų yra daug. Turime priemonių dėl amžiaus vertinimo, globos, dėl vaikų santokų ir Turime medžiagos, kaip galime geriau nustatyti amžių, taip pat turime ir mokymų bei pajėgumų didinimo sesijų, kuomet tie darbuotojai, kurie veda pokalbį su tokiais nepilnamečiais, kad galėtų prognozuoti tokio pareiškėjo amžių. Ir daug vyko tokios pritaikytos informacinės kampanijų sklaidos, kalbant apie tuos nepilnamečius, ypatingai tose šalyse, kur labiausiai susiduria jos su pabėgėliais. Mes taip pat parengėme mokymų gairias ir savo darbuotojams pateikėme gairias, kaip apsaugoti nepilnamečius, kaip juos atskirti, kaip juos skirtingai traktuoti atvykimo momentu. Neseniai, nors dabar yra 17 metai, bet aš vis tiek norėčiau tą pasakyti, kad su Italijos ombudsmenu mes dirbame labai daug Italijoje, nes nerydimų ne nepilnamečių skaičius Italijoje vis dar yra labai didelis. Ir mes tokiu būdu identifikuojame tuos ne, nelydimus nepilnamečius ir tada skirtinga procedūra yra pritaikoma Italijoje. Čia yra nauja iniciatyva, kuri galioja Italijoje nuo šių metų rūpiučio mėnesio. Ir mes bandome dirbti su prieimimų centrais ir prieimimų institucijomis, kad e, pritaikytos būtų visos tos žinios, kurios yra sukauptos, kad sudėtinga situacija dėl ne, neridimų nepilnamečių būtų išspręsta, ko galima greičiau. Taigi bendrai ESO labai daug dirbo, stiprinant e, koordinavimą dėl e, nelydimų nepilnamečių traktavimo Europoje ir mes toliau tą darome. <clears throat> Toliau 17 metų rugsėjais. Nelabai aš gerai matau tą skaidrę, bet norėčiau pasakyti, kad lyginant su 15 metais, kuomet 1,4 buvo 16 1,3, o dabar 600 tūkstančių paraiškų šiais metais, tai nėra 50 procentų sumažintas paraiškų kiekis, bet turime nepamiršti, kad 17 metais sumažėjo paraiškų skaičius e, gan smarkiai lygnat su ankstesniais metais. Kalbant apie pakartotinės paraiškas, tai čia to matyti galima ir tikėtis, nes antrinio judėjimo mastai yra dideli ir tie pareiškėjai, kurie buvo perkelti po to persikėlė dar kartą patys į antrąją valstybę narę ar net trečiąją valstybę narę, tuomet pateikiami pakarto, pakartotinos paraiškos įvairiose valstybinėse narėse ir tai siekia 7 procentus, kai kuriais metų mėnesiais net 10 procentų. Tai reiškia, kad tai yra situacija, su kuria turi susitvarkyti tarnybos. Ir toliau pagal Dublino reglamentą jie gražinami į pirminę valstybę narę arba pagal perkelimo sutartis yra į tą šalį sugražinami, kur, kuri priemė juos pagal perkelimo sistemą. Ne viskas veikia labai sklandžiai, bet tiesa ta, kad visi tie veiksniai, visi tie elementai prisidėjo prie dvigubo skaičiavimo ir dvigubų paraiškų. Gerai yra tai, kad tarnybos tai nustato. Tai reiškia, kad labai dažnai gal šimtų procentų faktiškai yra suprantama ir susekama ta dviguba paraiška ir su ją tvarkomasi. Ir kadangi čia yra laisvas judėjimas ES, jie laisvai juda iš vienos valstybės į kitą. Dabar pereisime prie paskutinės skaidrės, kur kalbama apie kilmės šalį. Penkios tautybės, penk, sirai, afganistaniečiai, Irak, marokiečiai, Nigeri, Nigerijos ir Pakistano piliečiai. Tai yra penkios valstybės narės, kurios priima daugiausiai. Graikija, Italija fronto priekyje, po to Prancūzija ir Vokietija, o penktoji nuo 16 iki 17, nuo 16 iki 17 metų pers, pers, pasikeitė vietoj, Austrijos dabar toje vietoje yra Junktinė karalystėje. Taigi taip tiek trumpai apie labai labai ilgą ataskaitą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju, kad išklausėte EZO ir manęs. Esu pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū. Dėkoju už tai, kad apibendrinote, nes iš tiesų turime nemažai klausimų. Kolegos, labai prašau dvi minutės kiekvienam klausimui, nes turime pusę 11 kitą darbo tvarkės klausimą pradėti svarstyti. Taigi ta tvarka, kaip buvo paprašyta žodžio, Ana Gomeš pirmoji. Ačiū. Ačiū, ponė Karero, už labai įdomų pristatymą, kuris parodo, kad nepaisant to, kad triukšmą kelia valstybės narės, bandydamos pateisinti įvairias priemonės, saugumo priemonės, iš tikrųjų prieglobšio prašytojų srautai dramatiškai sumažėjo pastaraisiais metais. Mano klausimas jums yra susijęs su karštaisiais taškais, kaip yra su jais, ar vis dar jie veikia kartais mes vis išgirstame dramatiškos informacijos, kad yra labai dramatiškos aplinkybės kai kuriuose tu, tuose centruose ir kad turi tai padarinių, kalbant ir apie žmonių karštuose taškuose psichinę sveikatą. Norėčiau taip pat jūsų paklausti, kas vyksta su EASO, kiek ji yra įsitraukusi į įvairias programas susijusias su Libija. Ir ką EASO galėtų pasakyti apie pastaruosius judėjimus, žmonių judėjimus, žmonių, kurie išsilaipina Ispanijoje. Ir toliau kalbant apie atvykstančiųjų pilietybės, apie kurias jūs kalbėjote. Pastaruoju metu, man atrodo, ir marokiečiai gan dažnai atvyksta ir gal galėtumėte apie tai daugiau pas, papasakoti? Toliau, ar manote, kad apskritai valstybės narės, gali, ar jūs kažkaip įtakojate tai, kaip valstybės narės rūpinasi socialinę prieglopšio prašytojų integraciją tų, kuriuos priema ir suteikia jiems prieglopstį? Ačiū, ponė Metzola. Aš norėčiau pažvelgti šiek tiek į ateitį. Atsižvelgiant tai, ką Jūs papasakote, dėkoju ponia Karjera, kad atvykote, kai Jūs kalbėjote apie nepilnamečius ir Jūs sakėte, kad trečdalis pareiškėjų yra nepilnamečiai. Tai gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai, kas nu, nutinka su tais nepilnamečiais, kai jiems suteikiama apsauga. Ir jeigu jie negali gauti apsaugos, kas nutinka tuomet? Nes mes matome situaciją, kai nuolatos keliami klausimai apie tai, kokia bus nauja atvykstančiųjų karta, kurie sieks geresnio gyvenimo ES iš kokių šalių jie atvyksta, kur jie vyksta ir kalbant apie naująją Dublino reformą, kurią mes patvirtinome ir tikimės, kad taryba irgi žengs žingsnius, mes vertiname tokį scenarijų, kur valstybės narės turės pradėti imtis atsakomybę, kurios kol kas ne, nesima. Su nepilnamečiais visuomet e, laikėmės kitokios politinės nuomonės, bet aš norėčiau daugiau sužinoti apie statistinius duomenis, kuriuos pateikėte, koks e, tų žmonių amžius, iš kur jie atvyksta ir kas nutinka po to, kai jiems suteikiama apsauga arba po to, kai jų prieglopšio prašymas yra baigiamas svarstyti. Ir jūs čia ypatingai kalbate ir ne, nelydimus nepilnamečius, tikriausiai, nes čia visai kitokia teisinė situacija ir visai, skirtum, visai kitokia situacija. Labai trumpai, kolegos, prašau kalbėti Silvigijom. Ačiū. Labai atsiprašau, kad atvykau šiek tiek per vėlai, radau kamščių Briuselėje, neišklausiau viso jūsų pristatymo, bet aš tikrai ateičiai susipažinsiu su jūsų dokumentu. Uh, Na ir kalbant apie šiandienos pristatymą, aš norėčiau gal plačiau sužinoti apie tai, ką Jūs manote, apie tai, kaip atvykstantis asmenys yra traktuojami. Neseniai matėme filmų apie tą padėtį, kurioje jie atsiduria, tai, kas vyksta Afrikoje ir panašiai. Ir tai yra Europos prieglopšio agentūra, taip pat ir Prancūzijos atitinkama agentūra, kuri vyko į uh, E, tą vietą Afrikoje ir labai svarbu tokia tarptautinė apsaugos teikti tokiems žmonėms, kurie yra labai pažeidžiami. Ir norėčiau paklausti, ar kitų valstybių narių atitinkamos agentūros imasi veiksmų. Ačiū, Judith Sargentinė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pristatymą. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie ESO vaidmenį dabar Graikijoje? Aš lankiausi salose, susitikau su jūsų darbuotojais ir man vis tiek labai sunku suprasti, koks oficialus yra jūsų vaidmuo tenais. Ar jūs ten vykstate bandydami atlikti darbus vietoje, kas nėra numatyta jūsų įgaliojimuose, aš tiesiog norėčiau suprasti, kaip visa tai veikia. O antras klausimas yra apie antros instancijos sprendimą. Kokias išvelgiate tendencijas? Aš vertinu naują Niderlandų vyriausybę, kuri nori atimti teisę į advokatą pateikiant parašką pirmąjį kartą. Aš manau, kad ir palieka tai antros instancijos byloms. Ar jūs matote, kad tokia tendencija yra ir kitose šalyse? Kalbant apie tai, kaip antros instancijos sprendimas veikia ir kas, koks būtų pats veiksmingiausias būdas. Ačiū. Birgit. Ačiū. Dėkoju už apžvalgą. Man atrodo, tos lentelės aiškiai rodo, kad yra dvi didelės pabėgėlių grupės. Pirmiausia, tie, kurie bėga nuo karo, kankinimų, politinio persekiojimo ir taip pat yra tokių migrantų, kurie bėga nuo blogų gyvenimo sąlygų, kurie nemato perspektyvų. Taigi vienas klausimas būtų štai koks. Atsižvelgiant į tuos interviu, ir pokalbius, kuriuos jūs kaip agentūra kartu su nacionalinėmis institucijomis atliekate. Ar turite kokiu tai žinių sukaupę apie migracijos padar, priežastis? Ar turite žinių apie tai, kokiu tai turi padarinių, kaip būtų galima kovoti su tomis priežastimis kilmės šalyse? Ir taip pat jūsų lentelėse pasigėdau informacijos apie Dublino perkelimus, kurie vėlgi yra įmanomi kalbant ir apie Graikiją, ar, ar kažką galėtumėte apie tai papasakoti. Kitas dalykas - problema dėl skirtingų pripažinimo mastų, nes lentelėse nėra aiškiai matoma, kodėl tie pripažinimo mastai tokie skirtingi yra. Ar dėl skaičiaus taip yra, ar dėl skirtingos interpretacijos, dėl to, kas turi gauti prieglopšį, kas ne. Nes negalėčiau įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, Lenkijoje tik tai žmonės iš Maroko atvyksta ir dėl to, pavyzdžiui, tas pripažinimo lygis yra labai nedidelis, kai tuo tarpu kitose šalyse atvyksta tik žmonės iš Sirijos. Gal turite paaiškinimų, kodėl pripažinimo patenk, paraškų patenkinimo lygis yra toks skirtingas? Ačiū, Sofintveld. Dėkoju ponui Karero už pristatymą. Aš perskaitysiu šią ataskaitą labai atidžiai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus dokumentas ir e, tikėtinasi, kad 28 valstybių narių lyderiai šiandien turėtų surenkti konferenciją ir pristatyti tokius skaičius, ypač tose šalyse, kur, kur migracija panašu, kad yra e, koalicijos dėrybas e, žlugdantis elementas, jau ne, ne, nesukonkretinsiu apie kokią šalį kalbu. Taigi visos tos lentelės turi būti interpretuojamos labai atidžiai ir akivaizdu, kad yra bendra tendencija mažėjanti. E, tai nebūtinai taip bus ir ateityje, bet pažvelgus į realius faktus, tai matome, kad yra didžiulis atotrukis tarp to, kaip kalba nacionaliniai politikai ir kai kurie politikai net šiame parlamente. Mano klausimas susijęs su ponios Metsolos klausimu, tai būtent vaikų padėtis. Ir pirmiausia, štai kas. Tam tikrų momentų Girdėjome istorijas apie dešimties tūkstančių, vaikų, dešimtis tūkstančių vaikų, kurie dingo. Nebuvo labai aišku, ar jie iš tikrųjų dingo, ar jie buvo užregistruoti, ar kas su jais atsitiko. Gal galėtumėte plačiau apie tai papasakoti ir kas yra daroma, kad būtų išsiaiškinta, kas nutiko su tais vaikais. Ir kitas dalykas, susijęs su vaikais, gal galėtumėte plačiau papasakoti apie tai, kaip teisinė globa yra suteikiama ir kaip tai veikia praktikoje. Čia Europolo ataskaita. Čia ne ESOS, o Europolo buvo ataskaitoje minimi tie skaičiai. Toliau e, ESO pranešėjas Peter Niedermüller. Ačiū. Ačiū, ponia Karjera, už pristatymą. Aš turiu trumpą klausimą. Net ne klausimą, bet pastabą. Jeigu pažvelgtumėme į skirtingas lenteles ir grafikus, tai matome, kad mm, ritamasi žemyn, kalbant apie vakarinę Europos dalį ir rytinę Europos dalį. Jeigu aš pažvelgčiau į statistinius duomenis, tai matau, kad Višegrado šalis, Baltijos šalis neima, nepriima pabėgėlių, ne, nedalyvauja toje sistemoje. Taigi mano klausimas, kaip EZO galėtų dirbti su tomis valstybėmis narėmis ir kokia yra pabėgėlių padėtis tose šalise? Aš daug žinau apie savo šalį, bet įsivaizduoju, kad galbūt ir kitose rytų Europos šalyse, Baltijos šalyse irgi panaši situacija. Taigi gal galėtumėte plačiau papasakoti apie pabėgėlių padėtį tose šalyse. Ačiū. Ačiū, Piteri. Dėkoju už visus aktualius klausimus. Aš visiškai pritariu, kad šios ataskaitos statusas yra labai svarbus. Ir ne čia galbūt turėtų būti pristatoma ši ataskaita, taigi dabar galbūt direktorius galėtų atsakyti klausimus. Ačiū. Thank you very much. Um, um, easy question. Labai ačiū. Labai lengvi klausimai. Pabandysiu juos atsakyti. Tiesiai šviesiai, kiek tik tai galiu. Taigi, pirmas klausimas. Kas vyksta karštuosiuose taškuose? Graikijos vadinamieji karštieji taškai ir toliau dirba pagal tą patį modelį nuo praėjusiu metu kovo 20 dienos. E, mes didžiąją dalimi beveik vien tik tai dirbame pagal ES ir Turkijos susitarimą. Ir e, mes e, e, stengiamės pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir prisidedame prie visų gebėjimų stiprinimo. Viena iš rimčiausių problemų mums yra valstybių narių uh, valstybių narių kompetencijos suteikimas. Mums reikia didinti personalo skaičių ir paaiškėjo, kad bendras e, e, nuo turime mokyti naujokus tais klausimais. Aš taip pat turiu paminėti, kad mes labai aktyviai dirbame su pažeidžiamomis grupėmis, su vaikais E, mes suprantame, kad nacionalinė administracija turi būti atsakinga. Italija laikosi kitokio modelio, Graikija laikosi kitokio modelio, yra sukurta e, e, atskira administracija nepilnamečiais nuo rūpiučio. Tik nuo rūpiučio mėnesio mes su jais dirbame labai aktyviai Italijoje. Karštieji taškai ir toliau dirba pagal tą patį modelį. Ir pastaraisiais mėnesiais, pastarosiomis savaitėmis skaičiai Graikijoje vėl pradėjo didėti. Taigi, e, matome, kas vyko pastaraisiais mėnesiais, kol kas vidurkių negalime pateikti, bet e, manau, kad tos sumos yra gana įdomios. Graikijoje siekia maždaug 4,5 tūkstančių, beveik 5 tūkstančius, o Italijoje šiek tiek mažiau nors e, nedaug e, mes dar tiks, ne, nelabai tikslius duomenys turime. Karštuosiuose taškuose galiu pasakyti priešingai. Mes e, iš dalies pastraukėm iš dviejų didžiųjų karštųjų taškų, Kijos ir Lesbos. Pabėgėlių prieimimo stovyklose stengiamės išlaikyti tas pačias veikimo galimybės, bet mūsų tarnybos dirba ir už centrų. Tai ne tik saugumo reikalas, daugelis valstybių narių prašė, kad tai būtų galima dirbti. Bendrai dėl karštųjų taškų galiu pasakyti, kad dirbame kol kas taip pat kaip ir praėjusiais metais, bet e, nenoriu prognozuoti, kokia bus ateitis. Ir dabar jau lapkričio vidurys, greičiausiai 2016 metais dar niekas nepasikeis. Dėl Libijos mes nedalyvaujame įgyvendinimo plane. Jis e, buvo parengtas šių metų vasario mėnesį, tačiau pasirašėme susitarimą e, su Sofijos operacija ir e, suteikėme šiokį tokį mokymą. Bulgarijos operacijos pareigūnams. Aš galiu pasakyti, kad Mes e, supažindiname tuos pareigūnus su migrantų teisėmis, su procedūromis, kokios turi būti taikomos. Ir dėl Ispanijos e, rugsėjo lapirčio mėnesiais 2000 per mėnesį maždaug atvažiuoja. Tie skaičiai yra surinkti komisijos ir Frontex. Kodėl taip yra? Paaiškinimų yra labai daug. Labai daug yra spaudimo ir e, yra daug aplinkinių kelių iš Nigerijos, iš Tuniso. Neeso ši informacija. ES e, oficiali informacija tokia yra ir dalis tų žmonių tik tai išsikelia e, Ispanijos pietuose. Negavom jokių prašymų su Ispanija atlikti ypatingų darbų. Todėl aš kol kas neprognozuoju jokių bendrų veiksmų su Ispanija. Papildau tik jūsų klausimą. Pone Metsola, kas atsitinka su nepilnamečiais, jeigu jie nesulaukia apsaugos? Didžioji dalis jų gauna tą apsaugą. Skaičių dabar neturiu, bet uh, Pirmininkė, jeigu tai nebūtų problema, aš atsakyčiau šį klausimą raštu, nes tam reikia skirti daugiau dėmesio, tai labai svarbu. Galiu pasakyti dalykų, kurie nėra visiškai teisingi. Galiu pateikti procentų, bet jie nebus labai tikslus, todėl aš norėčiau greičiau pateikti atsakymą raštu apie nepilnamečius. Mes e, pabėgėlių prieimimo tarnybose nedirbame stengiamės prisidėti prie jų kvalifikacijos formavimo. Irgi raštu jums viską paaiškinsiu, yra labai daug e, tokių pažeidžiamų grupių. Viena iš jų tik yra nepilnamečiams. E, vienas iš rimtų uždavinių yra nustatyti jų amžių, kaip tą padaryti. Naujas reglamentas dar nėra taikomas, mes negalime visur kištis, negalim uh, E, daug papildyti tos veiklos, bet kai tik bus patvirtas naujas reglamentas, tą galėsim padaryti. Todėl, jeigu jūs nieko prieš, aš po dviejų savaičių norėčiau pateikti jums paaiškinimą raštu ir jūs galėsite išplatinti visiems komiteto nariams. Tame mano atsakyme bus tikslus skaičiai ir e, konkretus mūsų veiksmai. E, kolega, aš tiesą sakant nelabai supratau tikslų jūsų klausimą. Gal galėtumėt pakartoti tą klausimą? Aš galbūt nelabai aiškiai pateikiau. Jūs žinote, kad yra e, Prancūzijos e, e, prieglopščio agentūros organizuojami vizitai į Alžyrą ir yra sustinkama su tai žmonėmis, kurie susidūrė su netinkama elgesiu ir kankinimu ir e, galvojama, kaip to žmonės integruoti į tarptautinės programas. Ką Jūs galvojate apie tokias procedūras? Ar iš tiesų galima siūsti į vietą tokius vizitus, tokias misijas? E, jūs, aš manau, esate šios e, srities ekspertas. Ar jūsų nuomonė kitos nacionalinės agentūros, ES valstybių narių agentūros galėtų dirbti tokiu pat principu ir tokiu būdu bandyti sustiprinti tarptautinę apsaugą? Ar dabar aiškiau? Yes, no. Ir taip ir ne. Pabandysiu pabaigoje atsakyti, stengsiuosi neprarasti dinamikos. ESO dabar taisyklės Graikijoje taikomos. Mes vis dar dalyvaujame perpaskirsimo programos baigiamuosiuose darbuose dar tebe vyksta informavimo kampanijos, turime pagalbos centrą ir e, labai daug klausimų ten teikti, daug kandidatų teikia užklausas, ar jie gali būti priimti ar ne, jie stengiasi e, gauti informacijos pagal programą. Mes e, žiūrime, ar galima dosiją įvertinti su atskiromis valstybėmis narėmis. Bet tai yra ne tik mūsų darbas. Dėl perkelimo į atskiras valstybės narės mes e, nesprendžiame. Mes dirbame savo skyriuose Graikijoje ir pastaruoju metu tik tai komisija ir mūsų valdyba paprašė, kad mes palengvintume Dublino perkelimų į Graikiją procedūras. Šia kryptimi yra iškelta iniciatyvų, kitą savaitę valdyba susirinks, tai bus vienas iš jos darbo tvarkės prioritetų. E, kaip mes galime atnaujinti Dublino perkelimus į Graikiją. E, yra keletas dosie atverta, bet dar ne viskas yra padaryta ir negalime pasverti, e, kiek ką reikia nuveikti. ES ir Turkijos e, pareiškimas, susitarimas ir apeliavimo dalis. Kaip užtikrinti, kad E, mūsų darbas būtų efektyvesnis. E, su EASA, su Graikijos teismais, ypač Graikijos teismais bendradarbiaujame, bandome išteiškinti skirtingų metodų, labai e, daug dirbame su visų ES valstybių teismais, bet kaip sakiau, Graikija aktyviausia. Aišku, yra tam tikros mūsų veiklos ribos, nes teismų sistemas negalime kištis bet pasakysiu vieną e, dalyką, kurį jūs žinot, esate girdėję ir kuris yra gana delikatus. Mes mokome teisėjus. Mes negalime jų mokyti teisme dirbti, bet mes tikrai teikiame informacinę medžiagą, įskaitant ir apie padėtį Graikijoje. Ir pirmininkai, jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau keletą dalykų pasakyti. Mes administracinė tvarka remiame Graikijos apeliacinius teismus. Administracinę pagalbą suteikiame mūsų darbuotojai viduje surenka duomenis, perdoda juos, bet mes stengiamės nesikišti į nieką, kas yra susijęs su pačiu apeliaciniu darbu. Ar aš ką nors pamiršau dabar? Prieimimo centrai, Dublinas, ES, Turkija informavo kampanijos, aš kalbu apie karštuosius taškus, Be to, e, gal dirbame su teismais ir apeliaciniais komitetais, taigi toks mūsų darbas Graikijoje ir galiu pasakyti, kad 2018 metais mes turėsime dirbti tokiu pat lygmeniu, galbūt net išplėsti savo veiklą, nes e, pradeda kauptis neišnagrinėtų paraiškų krūvas. E, žinote, kad mūsų nagrinėjimo galimybės e, dabar yra ribotos, atvykstančių migrantų yra žymiai daugiau ir greičiausiai 2016 e, metams reikės biudžeto pakoregavimo vien tik Graikijai, kad mes galėtume padidinti mūsų darbo apimtis. Migracijos priežastys ir kova su tomis priežastimis. Per pastarosius trejus metus buvo išskirti trys tarsi pagrindiniai ramščiai, dėl kurių, e, kurioms, kuriems turi būti skirta daugiausia dėmesio. Pirmiausia, krizių valdymas. Ta darome per karštuosius taškus. Antras dalykas, ES pati turi pradėti spręsti e, migracijos legalius ir nelegalius e, kanal, legalių ir nelegalių kanalų klausimą. Turime galvoti apie kilmės valstybių problematiką, dėl ko tiek daug migrantų yra iš vienos ar kitos šalies. Be to, aišku, viso pasaulio lyderiai turi kalbėti apie migraciją ir pabėgėlius. Jungtinės tautos New York'e apie tai turėjo kalbėti. Labai daug pastangų yra dedama. Aš nesiniai lankiausi Ženevoje ir e, stengiuosi prisidėti prie 2018 m. birželio mėnesio e, įgyvendinimo planą pasauliniam pabėgėlių susitarimui. Aišku, mes labai daug dėmesio skiriame partnerystėms. Taigi tokie yra du pagrindiniai ramščiai. Tai yra pagrindinės priežasys e, e, kylančios e, kilmės valstybėse, tranzitinėse valstybėse. Kitas svarbus ramsis yra krizių valdymas. Jau yra sukurti teisės aktai, kurie daug ką pakeitė, karštųjų taškų tas požiūris atsirado. Bet yra ir dar vienas ramsis tarp šių dviejų. Mes turime įvykdyti labai rimtą teisėkuros reformą. Mes dalyvaujame tame darbe, greitai bus sukurta nauja agentūra, e, rengiame ES imigrantų perkelimo programą, kuri pakeis e, mm, pabėgėlių ir imigrantų darbo Europoje metodiką, darbo su pabėgėliais ir imigrantais Europoje metodiką. Taigi mes turime pakeisti visą teisės paketą, turime sukurti naują agentūrą prieglopšiui, mes stengiamės uh, nuveikti labai daug darbo, pastangų dedama daug, kad būtų sutvarkytas finansavimo mechanizmas. Ir aš manau, kad mes dabar einame teisingą kryptimį. Ir viena paskutinė, paskutinių temų čia yra, mūsų buvo paprašyta, kad perimtume bandomąjį projektą e, migrantų perkelimą privačiam finansavimui. Mes šiek tiek prisidedame prie migrantų perkelimo iš Turkijos į ES, labai negausiai, bet šiek tiek. Turime darbuotojų, kurie e, tam tikslu yra skirti. Su e, migracijos valdymo generalinio direktorato pareigūnais dirbame. Nuo A iki Z bandome e, įvertinti Turkijos prieglopščio sistemą ir galvojame, kaip ją pakeisti. Taigi Aza iš esmės tą daro bandydama prisidėti prie kovos su migracijos priežastimis. Gražinimas pagal Dublino E, mechanizmą. Vadinamasis Dublino tinklas egzistuoja, mes jo naudojame, dar yra ir tokių papildomų gražinimo tinklų. Tai nėra lengva, padėtis labai sudėtinga, ypač Graikijoje, yra labai daug politinių abejonių, tačiau man atrodo, kad pažanga bus pastebėta ir sukurta labai greitai. Kodėl pripažinimo teisės yra tokios skirtingos? Trumpai tariant, E, valstybės ir nacionalinės administracijos skirtingai traktuoja, kas yra kilmės valstybė. Ir galiausiai jos susiduria su skirtingomis tautybėmis, skirtingomis pilietybėmis. Tai yra vienas iš Europos įvairovės elementų. Mes kalbame, kad e, šiuo atveju reikia daugiau vienybės, o ne įvairovės. Naujoji agentūra galės stebėti padėtį mes turėsime aiškiau apibriežti, koks tas stebėjimas bus, bet aš galiu užtikrinti, kad uh, E, vienas iš pagrindinių uždavinių bus stebėjimas. Kitas dalykas - kilmės valstybė. Informacija ir analizė yra produktas, bet jis nėra privalomas. Ateities agentūra suteiks gairės, kodėl mes viską vykdome ir po to bus užtikrinta konvergencija, iš tikiuosi, pakankamų lygmenių. Ir vadinamiai pripažinimo lygmenys bus suderinti tarp atskirų valstybių narių. Dar vienas klausimas buvo patiktas dėl vaikų padėties. Dviejų puslapių raštą aš jums atsiųsiu apie tai, ką mes veikiame ir kaip mes sprendžiame šią problemą. Per savaitę galite tikėtis mano atsakymo. Višegradas ir Baltijos valstybės, kas ten darosi. Nesnei lankiausi Lenkijoje. E, Lenkija ESO E, prašė specialios programos. Dauguma jų migrantų yra iš Ukrainos, Rusijos ir Gruzijos. Didelė dalis jų yra ekonominiai migrantai ir Lenkija bei Višegrado valstybės yra, jiems yra tik tra, tranzitinės. Jūs puikiai tą žinote, mes turime daug specialių programų, kurios tą daro, bet neturime jokios konkrečios sienos perėjimo procedūros. Mes e, nepadedame e, ten e, apklausų, pokalbių organizavimo su migrantais, kad galėtumėm išsiaiškinti, kokie jų tikslai. Mes tengiamės dar tik tai įterpti ES specialistus. Aš vis nelabai dar suprantu, ką ponė Gijoma nori pasakyti. Pabandysiu atsakyti. Uh, Turim labai daug e, video medžiagos, kuri rodo, kaip mes dirbame karštuose e, taškose konkrečiais atvejais. Mes bendradarbiavame ir su Prancūzija, mes organizuojame informavimo kampanijas apie Nigeriją ir kitas valstybės. Visą tai galite rasti internete ir tai yra e, pateikiama tarp be kita ko ir video pavydalu mūsų interneto svetainėje, galite tai rasti. Jeigu ne, aš labai atsiprašau, bet aš vis dar nesuprantu, ką aš jums galiu pasakyti. Labai ačiū. Ir dar kartą ačiū, kad mane pasikvietėt. Thank you, um... Dėkui, ponia Karjera. Nežinau, ar kolegos perskaitė šią ataskaitą. Jis yra labai išsamei parengta buvo minėti e, Dublino mm, reglamento, minėtos Dublino reglamento procedūros ir pagal Dublino e, taisyklės perkelimas migrantų. Viskas tas yra šioje ataskaitoje. Taigi, toje ataskaitoje viską matome ir labai svarbu, kad kolegos ir paskaitytų tą ataskaitą. Dar kartą dėkoju ir EASO vykdomajam direktoriui ir visiems kolegom, kurie dirba šioje srityje, taigi labai jums ačiū. Keliaujame toliau. Kolegos, dabar dvyliktasis mūsų darbo tvarkės punktas, kuris skirtas ES ir Afrikos santykiams migracijos ir prieglopščios rytyje. I'll just pause while um, our colleagues come to the. Uh... Kolegos, ateikit čia į priekį, kurie atsakingi už šį klausimą. The colleagues, you may be aware that tomorrow we're going to have a high level uh, conference on. Turbūt žinote, kad rytoj vyks aukšto lygio konferencija skirta Afrikai. Daugelis iš jūsų dalyvaujate šiame darbe. Lybė komiteto nariai irgi siekia geriau suprasti, kokie yra santykiai, kokia yra santykių dinamika su Afrikos šalimis. Tai šiandien mums reiktų tokios parengiamosios diskusijos uh, apie ES ir Afrikos santykius. Ir čia mes pasikalbėsime su Europos komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovais. Ir šiandien norėčiau pasveikinti uh, į šią diskusiją, uh, norėjau pasveikinti uh, iš Afrikos parlamentų atvykusias delegacijas, kol kas dar jos neatvyko. Tai bus kolegos iš Pan Afrikos parlamento, Nigerijos nacionalinės asamblėjos ir Tuniso atstovų asamblėjos. Šie m, mm, kolegos turbūt yra kitose posėdžiuose ir turėtų atvykti ir į mūsų posėdį. Tai uh, Šiandien mes pakalbėsime apie naują partnerystę su trečiosiomis šalimis, kuri yra numatyta Europos migracijos darbo tvarkėje. Komisija paskelbė tą darbo tvarkę 16 metų birželį. Ir taip pat mūsų diskusijos palies pažangos ataskaitas bei valetos deklaraciją, kurią 17 metų vasarį paskel, kuri buvo paskelbta 17 metų vasarį, bei kalbėsime apie mm, patikos fondą e, skirtą netidėliotinų situacijų problemams Afrikoje spręsti. E, labai svarbu skirti pakankamą dėmesį Afrikai, nes iš ten e, plūsta labai daug pablė, pabėgėlių ir migrantų, kurie mm, plaukia link Europos krantų per viduržėmio jūrą ir labai daug žmonių nuskęsta, daugelis jų išplaukia iš Libijos ir ES deda pastangas e, spręsdama šias problemas, bet galbūt tų pastangų nėra pakankamai. Mm, mes veikėme kartu su jungtinėmis tautomis, Afrikos sąjunga, Arabų lyga. Dabar matau, kad kolegos iš Afrikos parlamentų jau atvyksta į mūsų posėdžio salę. Taigi šiandien padiskutuosime mm, šią temą ir noriu suteikti žodį pirmajam mūsų svečiui, tai yra ponia Birgit Markusen iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Jis yra e, vykdančio direktoriaus Afrikos šalims pavaduotoja. Dėkui, e, dėkoju, kad mus pakvietėte į šį posėdį. Mes atvykome kartu su kolege iš komisijos HOME generalinio direktorato. Mes glaudžiai bendradarbiaujame savo darbe ir pirmiausia, pristatydama situaciją, paminėsiu tris pagrindinius dalykus. Turbūt žinote, kad yra penki valėtos politinės deklaracijos ramšiai ir veiksmų planas. Tai yra mūsų veiklos pagrindas, toliau partnerystė, partnerystės rėmai, e, komisijos kolegė taip pat apie tai pakalbės ir ką mes dabar daugiausia skiriame laiko, tai pasirengimas e, viršūnių susitikimui, kuris vyks 29 lapkričio kitą savaitę. Tai apie tai irgi pakalbėsiu ir esu pasirengusi ir atsakyti į jūsų klausimus. Dabar mm, išorės veiksmų tarnyba. Jei e, girdėjote, ką sako ponė Mogerini, Tai jinai pabrėžė, kad mes laikome subalansuoto, holistinio požiūrio, aiškinomės migracijos e, šaknis, e, norime užtikrinti legalius e, migracijos kelius, readmisiją ir kitus svarbius dalykus. Darome tą, dėl ko buvo susitarta valetoje. Prieš metus E, visi šie pagrindiniai veiksmai buvo perkelti į dvišalius susitarimus su Afrikos valstybėmis. Pirmos penkios buvo keturios iš vakarų Afrikos ir viena iš rytų Afrikos, tai yra Nigerija, Mali, Senegalas, o mm, rytų Afrikoje Etijopija. Ir tą partnerystės metodą dabar jau galime taikyti ir daugiau Afrikos šalių. Ir jis apima tas mano minėtas pagrindinės sritis. O tas Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos viršūnių susitikimas, kuris vyks 29 lapkričio. Tai ko tikimės iš to viršūnių susitikimo? kad sustiprės kontinentinis dialogas, nes e, Valetoje buvo daugiau rabato ir katumo procesai, e, santykiai su rytų vakarų Afrikos valstybėmis, o čia mes norime mm, viso Afrikos kontinento klausimus diaspora, diasporos pervedamos lėšos, migracija šiame kontinente judėjimas į Pietų Afriką, tai e, tas viršūnių susitikimas siekia kitokio pobūdžio dialogą sustiprinti. Ir tikimės, kad pavyks tą padaryti. Mobilumas ir migracija. Norime ne tik apie migraciją kalbėti, bet ir apie mobilumą ir migraciją, tai susijęs su socialiniais, ekonominiais, saugumo ir socialiniais klausimais, kurie aktualūs tiek Afrikai, tiek Europos Sąjungai. Tai tokie būtų pagrindiniai trys elementai e, rengiantis viršūnių susitikimui. Ir mes norime, kad Europos Sąjunga m, iš tiesų galėtų apčiuopiamų rezultatų e, pasiekti kalbėsime apie migraciją Afrikos viduje ir kovą su nusikalstamais tinklais. Mm, tokie būtų mūsų prioritetai, bet Afrikos sąjunga taip pat, rengiantis šiam viršūnių sustikimui, sakė, kad norėtų tą kontinentinį, tarp šių dviejų kontinentų dialogą sustiprinti. Ir tada Europos sąjunga irgi įsipareigojo pagalvoti, mm, ką čia galima padaryti. Taigi rengiame šešias temas, dar dėl jų visų nėra susidėrėta. Norėčiau tik jum pateikti informaciją, kokios tos temos. Tai pirmiausia, priekyba žmonėmis ir migrantų kontra, ne, nelegalus gabenimas, toliau migracija ir admisija, tarptautinė apsauga, e, piniginės perlaidos mobilumas ir mm, keliai ir toliau diasporos vaidmuo. Tai tokios yra šešios temos. Mūsų specialistai dabar Adis Abeboje e, dėl jų derasi kartu su Afrikos Sąjungos atstovais. Tai tokia dabar yra situacija. Tiek noriu pasakyti. Ačiū. Turime daug klausimų. Bet prieš tai dar išklausysime Silviją Nempestų, kuri yra Home generalinio direktorato atstovė. Prašau, Sofi, labai trumpai, nes klausimų yra galybė ir daug bus norinčių pasakyti. Ačiū. Dėkoju, aš labai trumpai kalbėsiu. Norėčiau tik papildyti šiek tiek tai, ką sakė Birgit. Aišku, migracija yra darbo tvarkės viršuje šiuo metu ES Ir tai yra labai svarbu, kalbant ir apie mūsų santykius su Afrikos partneriais. Paletos viršūnių susitikime 2015 metais mūsų lyderiai sutarė dėl bendrų interesų tarp ES ir Afrikos partnerių. Ir įvairius regioniai procesai, kuriuos minėjo Virgit Rabato kartumo procesai, ir buvo grindžiami tais esminiais principais ir jie jau galioja keletą metų, kad būtų sukurta bendradarbiavimo ir diskusijų platforma migracijos rytyje. Kalbant apie ankstesnės pastangas, ES pradėjo taip vadinamą partnerystės sistemą ir būtent toje sistemoje mes ir įsitraukėme, įtraukėme savo partnerius. Tai yra ta sistema, kuri yra grindžiama solidarumu, dalymusi našta, skaidrumu ir taip pat holistiniu požiūriu į migraciją. Ir daug kas jau buvo pasiekta partnerystės sistemoje. Mes girdime, kalbant apie labai pozityvius rezultatus, pavyzdžiui, su partneriais iš Nigerio, kovojant su priekyba migrantais ir priekyba žmonėmis, taip pat nere, ne, neteisėti išvykimai jų skaičius iš esmės yra smarkiai sumažėjęs dėl mūsų bendrų pastangų. Yra tam tikrų sričių, kur mums reikia, aišku, daugiau, kur kas daugiau dėti pastangų ir mes e, įtraukiame savo partnerius į visas sritis, e, pradedant e, apsaugą, kovojant su migracijos priežastimis, prekyba migrantais, prekyba žmonėmis, taip, taip pat kovojame su neteisėta migracija, skaitant sugražinimus ir admisijas, informacinės kampanijos taip pat vyksta įvairiose šalyse, kuriomis siekiame pasirūpinti, kad potencialūs migrantai suvoktų, kokie glūdi pavojai, vykd, imantis tokios e, rizikingos kelionės ir taip pat mes e, informuojame juos apie teisėtus kelius Taigi mes vertiname teisėtus kelius ir įtraukiame ir valstybės nares į bandomuosius projektus dėl teisėtos migracijos. Tai tikriausiai žinote apie paketą, kurį mes nesiniai patvirtinome rugsėjo pabaigoje ir ataskaitą, kurią paskelbėme prieš dvi savaitės, kur ir, ir yra pristatomos mūsų iniciatyvos teisinės migracijos rytyje ir mes norime būti kur kas drąsesni šioje srityje. ES e, patikos fondas Afrikai yra mobilizuotas ir dabar 117 iniciatyvų yra įgyvendinamos. 2 milijardai eurų joms skirta finansuoti ir čia daugiausia dėmesio ir skiriama migracijos priežastims, e, pajėgumų kūrimui, taip pat darbo galimybių kūrimui, socialiniai plėtrai ir panašiai. Taigi yra tokie keli esminiai etapai, kuriuos minėjo Birgit. ES, Afrikos Sąjungos viršūnių steikimas yra labai svarbus. Po to aukštų pareigūnų, kartumo proceso aukštų pareigūnų susitikimas įvyks, mes nei buvo rabato proceso aukštų pareigūnų susitikimas ir mes laukiame ir valetos veiksmų plano, testinių e, veiksmų kitų metų pradžioje. Ačiū. Dėkoju abiems jums už tai, kad įvedėte mus į kontekstą, kadangi, kol jūs kalbėjote, atvyko svečiai iš Afrikos parlamento, nacionalinės Nigerijos asamblėjos ir taip pat žmonių atstovų asamblėjos iš Tuniso atstovai. Taigi sveiki atvykę, mėly kolegos, ir Mes jūsų irgi išklausysime. Dabar e, parlamento nariai, koordinatorių visų nėra salėje, taigi aš gal tada suteiksiu žodį pagal tą tvarką, kuria buvo paprašyta žodžio ir ponia Kiengė bus pirmoji. Dvi minutės kiekvienam kalbėtojui, nes yra ilgas sąrašas. Ačiū, Klodai. Mes visi žinome, kad Europa ir Afrika yra glaudžiai susijusios ir žinome, kad uh, ateityje būsime vieni nuo kitų priklausomi. Tai reiškia, kad yra labai nemažai iššūkių, bet ir nemažai galimybių, kuriomis galime pasinaudoti, jeigu ta partnerystė bus tinkamai atnaujinta. Afrikos žemynas turi būti traktuojamas kaip lygus partneris. Ir kai minimos tokios savaitės, tai čia turime ne tik švęsti, bet turime tai paremti svarbesniais dalykais. Turime iš esmės prisidėti prie politinių ryšių, kurie turi viršyti ekonom, vien tik tai ekonominę naudą. Migracija ir plėtra tai yra to, tos pačios monetos skirtingos pusės ir reikia į tai vertinti kaip vieną sritį, laikytis holistinio požiūrio ir mums reikalingas tvarus tvarus vystimasis, gera valdysena, žmogaus teisės. Na ir kalbant apie žmogaus teisės, aš manau, kad turime į darbo tvarkę įtraukti ir Libijos klausimą, kur kovojama su priekyba žmonėmis. Tai, kas vyksta Libijoje dabar, yra gėdinga. Ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir tuo, kad čia dalyvauja kolegos iš Afrikos ir iškelti tą klausimą mobilumas turi būti skatinamas, laisvas žmonių judėjimas taip pat. Tačiau ir nekvalifikuotų asmenų judėjimas turi būti skatinamas ir Afrikoje, ir ES, ir bendrai. Ir žmogiško kapitalo trūksta Europoje ir jauna Afrikos karta turi milžinišką potencialą. Ta rezoliucija, kurią neseniai patvirtinome, rodo, kokie galėtų būti ateities keliai sustiprinti saugius teisėtus migracijos kelius. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad turime prisimti bendrą atsakomybę, tvarkantį su šiuo reiškiniu. Mums reikalingas solidarumas. Taip pat mums reikalinga atsakomybė. Ta aš norėčiau šiandien ypatingai akcentuoti. Dėkoju. Ačiū Cecilijai. Pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nepritariu tam optimizmui, kuris e, išryškėjo tose deklaracijose, kurios buvo paskelbtos. Aš nematau čia holistiško ir subalansuoto požiūrio, kurio turėtų laikytis ES ir Afrika. Europos žemynas yra žemynas, kuris mirtinas yra migrantams. Ir yra paskelbta, kad 33 tūkstančiai žuvo. Identifikuota, kad tiek žuvo dauguma tų aukų yra būtent iš Afrikos žemynų. Taigi ir taip tos aukos dažniausiai yra žmonės iš Afrikos žemynų, nes ES vis labiau lenda į bunkerius ir slepiasi nuo Afrikos žmonių. Ir kasmet mes matome tuos skaičius, du, tačiau kiek, kiek lieka Europos e, žemynė tų žmonių. Dažniausiai nebūtinai tai yra žmonės iš Afrikos. Ir mes turime būtinai surasti legalių būdų migrantams ir pabėgėliams patekti į Europą. Jeigu nebus legalių kelių Afrikos pabėgėliams ir migrantams, mes ir toliau leisime žūti, mirti žmonėms viduržėmio jūroje ir toliau mes paliksime juos priekeivių, priekeivių valiai. Taigi mes turime pirmiausia pradėti viską daryti nuo tų teisėtų migracijos kelių. Visa ta politika, kuri vyksta, visą laiką yra bandoma užkirsti kelią migrantams išvykti iš Afrikos šalių. Jie yra sugražinami, jie yra sugražinami į savo kilmės šalį, nepaisant to, kokia ten yra situacija. Aš norėčiau pateikti skaičių, kuriuos aš nuolatos kartoju. 244 tūkst, milijonai tarptautinių migrantų. 35 milijonai iš jų yra iš Afrikos, tik tai 35 milijonai iš Afrikos. Ir tai yra 85 procentai. Ir mes nesame Afrikos migrantų, migrantus primanti žemynas priešingai. Ir ta politika būtent ir yra vykdoma priešinga kryptimi, nėra bendradarbiavimo, nėra partnerystės politikos. Tai nėra kovos su migracijos priežastimis politika. Čia yra visiškai priešinga politika. Ir man įdomu, kaip yra su diasporos pinigais. Taip, diasporos pinigai tris kartus yra didesni nei tai, kiek vakarų šalys skiria vystomajam bedarbiavimui tom šalims. Ir mes, kai kurios mūsų valstybės narės, ieško galimybių, kaip būtų galima tuos diasporos pinigus pritemti prie vystomo bendarbiavimo e, pagalbos. Kam tai yra daroma, tai yra neprimtina, tai nėra toleruotina. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie padėtį Libijoje. Tas tas, tie vaizdai, kuriuos rodė CNN kanalas. Tai iš tiesų išprovokavo tarptautinę reakciją, tačiau tai yra nepriimtina, mes turime surasti kažkokių tų būdų, kaip, kaip tvarkyti su tą situaciją. Ir mano šalies prezidentas uh, vykdo operaciją Nigerija. 25 žmonės buvo priimti, tai tiek Prancūzija padeda Libijai. Ne, toks požiūris nėra priimtinas, tai nėra subalansuotas požiūris, tas požiūris nėra holistiškas ir aš, kadangi yra kolegų iš Tuniso, tai aš norėčiau dar štai ką pasakyti, ponė pirmininkė. Tunisas prieimė daugiau nei milijoną pabėgėlių iš Libijos ir jie turi susidurti su tokiu sutvarkiai su tokia situacija, o mes nesugebėme pasirašyti e, subalansuotą susitarimą su ta šalimi. Taigi tai yra visiškai neprimtina ir atsiprašau, ponė pirmininkė, bet čia tiesiog nėra ribų. Okay, um... okay, thank you. Uh, Joseph Weidenholzer. Ačiū, ponas Weidenholzer. Pone Weidenholzer, Judith. Atsiprašau, ponas. Turiu du klausimus. Pirmas klausimas dėl Rytų Afrikos Gal jūs galėtume trumpai apie tai pakalbėti? Ką jūs ketinate daryti e, dėl to destabilizacijos proceso, kuris dabar vyksta? Ir dėl to gali susidaryti baisių padarinių. Man atrodo, kad baisu, jog žmonės e, iš rytų Afrikos važiuoja į Jeminą, ten irgi padėtis yra baisi. Turi būti jau nepaprastai sudėtinga rytų Afrikoje, kad važiuotum į ją, e, Jemeną. Kitas dalykas, jūs paminėjote žodį diaspora. Ką galima iš tiesų padaryti, kad diaspora galėtų e, aktyviau dalyvauti visame procese? Judith Argentinį. Ačiū pirmininkė. Man atrodo keista, kad pilietinių laisvių komitete kalbamasi su išorės veiksmų tarnybos ir e, vidaus reikalų generalinio direktorato atstovais ir su jais kalbėti apie migracijos pagrindinės priežastis. Aš žinau, kad migracijos pagrindinės priežastis yra neligybė ir skurdas. Viso bendradarbiavimo taikinys būtent šios problemos ir yra, net ES sutartyje yra 208 straipsnis, kuriame yra kalbama kad mūsų užsienio politika neturi trukdyti e, e, teikti vystomai bendradarbiavimą, kurio ilgalaikis tikslas yra e, skurdo panaikinimas ir tvarus skurdo panaikinimas. Esmė yra ta, e, kad migracijos kuriama politika yra labai sudėtinga. E, Vokietijos, užsien, atsiprašau, e, Niderlandų užsienio reikalų ministerija neseniai sumokėjo e, didelę sumą projektams Nigerijoje paremti, nes paaiškėjo, kad ES projektai e, Nigerijoje sukuria tik tai dar daugiau bedarbių. Mes sukūrėme galimybių kontrabandos keliu įvesti žmonės ir uh, Dėl to Nigeris e, ir didžiajame didysis Sahelis susiduria su dar didesnėmis problemomis. Mes e, stengiamės rasti greitų sprendimų, kaip sustabdyti žmonių migraciją į ES. Bet e, mes turim kalbėti apie tą valstybę, kuri yra tranzitinė. Pavyzdžiui, per Nigeriją pravažiuoja Ehm, labai daug žmonių iš dramblio kaulo kranto. Ji yra labai neturtinga valstybė, bet gauna ES fondų. Ir dėja, tie fondai tik destabilizuoja jos pačios valstybę. Ir politika, apie kurią mes dabar kalbame, nėra orientuota į migracijos e, e, priežasčių pakeitimą. Mes turim pasirūpinti, kad žmonės nebevažiuotų į Europą. Ir e, turime daryti viską, ką galime, kad migracijos priežasis būtų išspręstos, bet mes aiškiai žinome, kad tokiuose valstybėse kaip Dramblio kaulo krantas e, dominuoja neligybė. Bidžaną mes patys važiuosime ten lygiai tas pats. Oficiali ES ir AS vadovų susitikimo tema yra galimybės jaunimui, o ne migracija. Aš aiškiai matau. Uh, kad tos priežastys yra susijėtos. Bet jeigu mes norime per savo vidinės darbo tvarkės užtikrinti, kad kita pusė pasirašytų susitarimus, dėl kurių mažiau žmonių migruos į ES, tai manau mes nieko nepasieksime. Mūsų delegatai sugrįžtų šiomis rankomis ir dėl to reikėtų susirūpinti. Jūsų pasisakymas tik tai parodė, kad ši tema yra labai sudėtinga. Ir aš suprantu, E, kad jūs norite daug kalbėti, prašyčiau kalbėti kuo trumpiau, vis tik taip, ponė Sip. Ačiū, aš pabandysiu sutelkti dėmesį į keletą konkrečių klausimų. Kai kalbam apie bendradarbiavimą su Afrikos valstybėmis ir kovą su migracijos pagrindinėmis priežastimis, e, privertinės migracijos priežastimis. Kasgi turima galvoje praktiškai mes girdėjome, kad labai daug pinigų yra leidžiama sienos kontroliai, kad e, žmonės negalėtų išvažiuoti iš savo valstybės. Geriau galbūt tuos pinigus skirti kovai su migracijos priežastimis, o ar mes iš tiesų remiame e, pagarbos žmogaus teisėms skatinimą, ar mes e, padedame ekonominiai raidai, ką konkrečiai darome tose zonose, kuriam sutelkiame dėmesį. Uh, uh, Ką mes darome legaliai? Ar norime, kad pabėgėliai galėtų legaliai patekti į ES, ar mes norime legaliai ieškoti žmonėms galimybės rasti darbą ir ateities perspektyvų, kaip, pavyzdžiui, ta uh, e, melinoji kortelė. Uh, E, žinau, kad skirtingos valstybės narės bendradarbiavo skirtingose zonose. Grįžtant prie to, ką Judith Sargentinį ką tik pasakė, jeigu iš tiesų per ilgą laiką ir tvariai norite kovoti su migracijos priežastimis, tai supraskime, kad mums tenka ypatinga atsakomybė dėl Afrikos valstybių. Mano klausimas būtų toks, ar yra užmėgsis bendradarbiavimas su kitomis komisijos dalimis, ar nekalbame tik ar, ar kalbame ne tik apie plėtros politiką, bet ir apie kitas politikos, ir, tai pavyzdžiui, priekybą, žuvininkistę, žemės ūkį, energetikos politiką. Ar yra e, kritiškai galvojama, kaip pakeisti politiką šiuose srityje, kad pasirenktume geresniai ateičiai ir Afrikos valstybėms ir Europos Sąjungai. Ačiū, Brigita Nagomeš. <clears throat> Well, Pagrindinės migracijos priežastis yra ne tik neligybė ir skurdas Tai yra taip pat ir priespauda. Paprastai tie dalykai yra susiję. Bet tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tiek daug žmonių išvažiuoja iš valstybių, kurios yra didžiosios ES gavėjos, pavyzdžiui, Etijopija. Tarp kitko, Etijopija byra ir jeigu jis subirės, tai atsiras žymiai didesnė problema negu, pavyzdžiui, Somalis. Ir tai yra siaubinga. Pažiūrėkime, kaip dirba ES išorės veiksmų tarnyba ir komisija. Jos nemato, kas dedasi Etijopijoje. O mes mokame milžiniškas sumas priespaudą vykdančiam režimui. Tūkstančiai žmonių bėga iš Etijopijos ir dar daugiau uh, išvažiuos iš tos valstybės, jeigu padėtis nepasikeis. Mes čia kalbame apie sąžiningą priekybą, kalbame apie uh, e, tvarę, subalansuotą uh, E, politiką, žuvininkystės, e, žemės ūkio srityje. Bet aš nemanau, kad tai yra gerai koordinuojama ir kad Europos išorės veiksmų tarnyba tai daro gerai. Kokiagi iš tiesų yra ES politika? Ji skatino ar suteikė galimybės tiems nelegaliems migrantų srautams. Tai jie yra neatsiejami nuo tos priespaudos, e, kuri dominuoja Afrikoje, nuo tos uh, E, korupcijos, kuri dominuoja e, dauguma Afrikos valstybių. ES ir pavienės valstybės narės yra už tai atsakingos. Žiūrėkime, kas vyksta Libijoje. Vyriausybės nebėra. Mes puikiai žinome, kad vergovė Libijoje yra išplitusi, kaip ir kitose valstybėse, važiuoju, Mauritanijoje. Taip pat mes puikiai žinome, kad sumokėti milicijai yra lengviausia išeitis. Italijos vyriausybė tą daro. Žinau, kad taip negalima, bet tą daro. Ir milicija tada laiko žmonės Libijoje. Ir tai nėra prasmingo valdymo metodas. Kam mes tada mokome tos pasienio pareigūnus, jeigu viskas yra paperkama? Nieko panašaus ES pastaraisiais metais e, nepadaryta. Ir aš nekalbu prieš e, kariuomenės įvedimą į Libiją. Aš kalbu tik tai e, apie tai, kas neįvyko dėl to, kad, Libi, kad ES nesugebėjo pasitraukti iš Libijos ir kokiu problemu atsirado. Turime dabar padėti tokią, kokia yra. Mano kolegos apie tai kalbėjo. Mes iš tiesų kalbame apie tikrasis priežastis ir kalbame apie realią strategiją. Kol mes jų neišnaikinsime ir toliau tik tai kovosime su kontrabandininkais, mes sakome, kad reikia investuoti į admisijos sutartis, o ne į saugius ir legalius migracijos valdymo būdus. Tokiu būdu mes tik tai penime liūdną žmonių kontrabandininkų klaną. Ačiū. Svečiai turės irgi pasisakyti. E, todėl prašyčiau kalbėti glaustai, ponia Vinberg. Ačiū pirmininkė. 60 milijonų pabėgėlių yra pasaulyje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes e, galime padėti, kad ir ne visiems būtų labai gerai, jeigu galėtumėm. Mano valstybėje Švedijoje labai daug pinigų yra skiriama humanitariniai pagalbai, tačiau e, kadangi pasaraisiais metais imigracija užplūdo labai dideli migracijos rautai, ta humanitarnė pagalba jau yra nebepakankama ir mes ją mažiname. Man atrodo, kad labai svarbu, e, matant, kiek daug žmonių gyvena pabėgėlių stovyklose, stengtis padėti jiems e, e, jų tėvynėse, jų kilmės valstybėse. Tai būtų lengviau. Mes Švedijoje dabar nusprendėme, kad turime priimti mažiau pabėgėlių, nes uh, E, yra nuspręsta, kad reikia padėti pabėgėliams, bet jie turi būti paskirstyti visose valstybėse narėse. Mes švedai nepasisakome prieš pabėgėlius, bet manome, kad turi būti vienodas paskirstimas. Kalbant apie migraciją, daug kas sako, kad tikrieji pabėgėliai e, ieško E, galimybės įsikurti Europoje. Praėjusiais metais mažiau negu 3 procentai atvažiavus į Italiją buvo realūs pabėgėliai, karo pabėgėliai, visi kiti buvo ekonominiai pabėgėliai. Todėl reikia atskirti, kas yra tie e, žmonės, kuriems iš tiesų reikia pagalbos, kuriems iš tiesų reikia tarptautinės apsaugos. Mano klausimas e, būtų toks, ar galime rasti teisinių veikimo būdo? Jungtinės tautos be kita ko kalba apie pabėgėlių paskirstimą, bet kai kalbame apie ekonominius pabėgėlius, mes žinome, kad jie tik tai siekia patekti į Europą, jie nori čia įsikurti, kad mes uh, uh, galėtume dalintis mūsų turimų uh, E, turimą gerovę, bet labai daug žmonių, nepaisant e, didelės rizikos, sėda į tuos pavojingus laivus ir stiekiasi patekti į Europą bet kokią kainą. Mm, Pone Intvelt, dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti išorės veiksmų tarnybos ir komisijos atstovėms už pristatymą. Aš pritariu iš esmės tai kritikai, kurią kolegos mano čia išsakė, tai kas pristatoma kaip labai kilni parama, realiai yra kyšiai Afrikos valstybėms, kad sumažėtų migrantų svartai. Ir aš manau, kad mes neturime uh, taip pat užmiršti ir Afrikos valstybių vyriausybių, valstybių vadovų atsakomybės, nes jie yra nekompetentingi, korumpuoti arba diktatoriai. Matome, e, kad vienas niekaip negali e, užleisti savo posto. Zimbabvės prezidentas nors yra 93 metų amžiaus. Ir jei mes duodame lėšas režimams e, kontroliuoti sienom ir registruoti piliečius, režimams, kurie yra diktatoriški, tai ar mes nepadedam tiems e, režimų vadams dar labiau spausti savo žmonės ir ar neskatiname tų žmonių migruoti dėl tos priespaudos. Kitas tyrimas rodo, kad kai Afrikos valstybės yra, mm, kuo, kuo labiau jos yra išsivystę, to žmonės yra labiau pasirengę judėti, neužsibūti savo valstybėje. Buvo kalbama apie patikos fondą Afrikai. Mes turim investuoti į Afriką verslo mm, interesų vedami. Tai turime turėti, kalbant apie e, migraciją, taip pat ir rimtą ekonominio bendradarbiavimo su Afrikos valstybėmis strategiją. Ir dar vienas dalykas, tas jau liečia mus pačius. Ar mes neturime atidžiau stebėti, turiu galvoje Europos parlamentą, kaip tos lėšos yra naudojamos Mes dažnai pastebim, kad jos netinkamai naudojamos, bet realiai biudžeto kontrolės funkcijos neužtikriname. Turime būti aktyvesni. Pirmininkas, e, prašysiu mūsų prelegenčio atsakyti visus klausimus, bet e, noriu kažkaip pagal temas tuos klausimus susijęti. E, matome, kad auga E, išorės veiksmų darbų apimtis ir dėl to kyla tam tikra politinė įtampa. Mano klausimas būtų toks, kaip e, dabar situaciją vertina išorės veiksmų tarnyba. Kalbame apie lėšų naudojimą, finansavimą. Afrikoje mums aktualiausia, kalbant apie Afrikos valstybės, mums aktualiausia yra sienų kontrolė ar, ar išorės veiksmų tarnyba su tuo dirba, kaip čia galima užtikrinti politinę atskaitomybę. Tunise, Libijoje matėme, kokių yra problemų ir tai yra mūsų komiteto kompetencijos rytis. O dabar norėčiau suteikti e, žodį iš e, mūsų atstovui iš Pan Afrikos parlamento, ponui mm, Pina Sančias. Dvi minutės jums galiu skirti. Dėkui, pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas šiandien kalbėti Europos parlamente ir šiame komitete. Priverstinė migracija. Tai yra klausimas svarbus Pan-Afrikos parlamentui ir, kaip matau, aktualus ir Europos parlamentui pritariu daugeliui išsakytų komentarų, ypač kai kalbame apie migracijos priežastis, priverstinės migracijos priežastis. Mano komentarai, aišku, labiausia e, skirti situacijai Afrikoje apibūdinti ir valstybių žlugimas yra viena iš mm, priverstinės migracijos priežasčių, kai šalyje, e, šalyse nebelieka jokio politinio stabilumo, tai žmonės priversti palikti savo tevinę ir ieškoti prieglopščio Europoje. Ir čia turime pakalbėti apie rimtą dialogą tarp Afrikos ir Europos, nes tiek Afrika, tiek ES yra prastos politikos aukos. Taip pat tai yra ir humanitarinė problema. Daugelis žmonių bėga iš Afrikos dėl karų. Taigi Europa turėtų paremti Afriką, nes Europa irgi kenčia nuo tos priverstinės migracijos. Taigi mes turime bendrų rūpeščių, bendrų problemų ir tikiuosi, kad tas viršūnių sustikimas, kuris vyks Abidžane, bus ne tik skirtas jaunimui, bet ir aktualiausioms nūdienos problemoms tom problemam, kurios aktualios ir ES, ir Afrikai. Ir galiausia, norėčiau pakartoti, kad Europa turi moralinę prievolę kaip civilizacijos lopšys ir žmogaus um, teisių lopšys paremti Afriką, kad Afrikoje būtų įstatymų viršenybė, demokratija, pagarba žmogaus teisėm. Ir to pasiekti m, mm, pagrindinė priemonė yra dialogas, kad galėtume iš tiesų daugiau nebematyti tokių nehumaniškų mm, situacijų, kaip yra dabar. Dėkui. Toliau Nigerijos nacionalinės asamblėjos atstovas ponas Johnson Oghuma. Dėkui, pirmininkė gerbiami parlamento nariai, aš iš Nigerijos atvykau e, su viena žinia. Ir ta žinia susijusi su tuo, kodėl žmonės migruoja, kodėl afrikiečiai palieka Afriką. Nuo pat istorijos pradžios žmonės, kai neberasdavo vietos savo ekosistemoje, nuspręsdavo keliauti. Keliauti dėl to, kad susidurdavo su badu ar kitokiomis problemomis. Kalbama apie Afrikos lyderių korupciją tai iš dalies yra ES ir galbūt amerikiečių atsakomybė. Kodėl? Todėl, kad tie korumpuoti lyderiai susigrobę Afrikos turtus gali juos laikyti Europos ar Amerikos bankuose. Tas turtas, kurį valdo mūsų korumpuoti lyderiai, dažnai saugomas Europoje, taigi Europa kaip ir skatina tai. O žmonės palieka, Euro, e, palieka Afriką dėl karo, dėl bado. Jūs, kai atvykote į Afriką, pasinaudojote mumis jūsų tada niekas nemigravo. O po to, kaip europiečiai pamatė, kaip europiečiai veikia Afrikoje, tai paskatino mūsų vadovus vokti. Tai Europa turėtų pagalvoti kokią politiką Afrikoje turėtų vykdyti. Turite riboti, neleisti mūsų lyderiam išvežti e, turtus iš Afrikos kontinento. Aš buvo eksportuotojas ir tropinius vaisius į Helsinkį eksportavau. Jūs nustatėte kainas, už kurias mano eksportuojama produkcija pirksite, nustatėte savo standartus. Tai nėra teisingas požiūris. Turite peržiūrėti europinę politiką keisti ją, nes kitaip migracijos nesustabdysite. Afrika buvo saugi ir patogi vieta gyventi, mes ginklų negaminome. Pirmininkas, aš žinau, kad jūs daugiau kalbėsite rytoj, aš labai atsiprašau, kad turiu mm, prašyti, kad jūs jau baigtumėt pasisakyti. Dėkoju mes neturim daug laiko, nes norime, kad dar į klausimus galėtų atsakyti ir išorės veiksmų tarnybos atstovė. Toliau žodis ponui Kalifai iš Tuniso mm, atstovų asamblėjos. Dėkui, ponė pirmininkė, mes atvykom iš Tuniso, kad irgi aišku signalą jum perdotume. Partnerystė su Europą Afrika yra ypatingai svarbi, jinai yra įvairi E, turtinga, nes užtikrina saugumą, e, socialinius ir e, sprendžia socialinės ir ekonominės temas. Penktas viršūnių susitikimas bus skirtas jaunimo klausimams. Ši tema yra viena iš prioritetinių temų Afrikos kontinente, kaip spręsti E, darbo problemas, e, švietimo, mokymo problemas, kaip padėti Afrikos jaunimui, kad jis susirastų darbą ir nemigruotų. Taip pat labai svarbu kalbėti apie dvi šalius interesus, siekiant užtikrinti mm, gerus santykius tarp Europos ir Afrikos ir nuo vystimosi politikos jau pats laikas pereiti prie gero valdymo politikos. Afrika turi vienu balsu siekti visų problemų sprendimo. E, šiandien pagrindinė problema yra kaip užkirsti kelią jaunimui išvažiuojančiam, iš, išbėgančiam iš Afrikos. Migracija ir jaunimas - dvigubas iššūkis. E, vergai Libijos mm, stovyklose, vergai, kurie pardavinėjami į pietus nuo Tripolio Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos viršūnių sustikimas turi mm, apsibriežti bendrus tikslus ir bendras priemonės, kuriomis spręs tas problemas ir jaunimas turi būti mūsų diskusijų centre. Turime uh, siekti uh, parengti aiškius pasiūlymus, kuriuos pateiksime valstybių vadovam. Afrika šiemet yra, jauniausia, yra jauniausias planetos, Afrika dabar yra jauniausias planetos kontinentas. Mūsų gyventojų amžiaus vidurkis mažiau negu 20 metų. Taigi turime siūlyti idėjas. Afrika yra vilties šaltinis, švietimas labai svarbu, afrikiečiai turi tapti savo valstybių mm, šeimininkais. Dėkui. Ačiū. Pone Kalifa, žinau, kad visi jūs pasisakysite aukštų pareigūnų parlamento konferencijoje rytoj ir kolegos iš Libio komiteto ten irgi dalyvaus. Tai dabar pakviesiu Birgit Markusen, vėlgi norėčiau priminti, kad ji yra generalinio direktorius pavaduoti atsakinga už Afriką išorės veiksmų tarnyboje. Taigi gal labai būtų galima tem, temomis um, sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, nes buvo iškelti tikrai esminiai klausimai ir mes visi matome, kad mūsų darbe, biudžeto srityje ir e, kalbant apie tai, kaip politika, politika naudos komisija, taigi gal galėtumėte susitelti ties tomis pagrindinėmis rytimis. Ačiū. Dėkoju už visas pastabas. Aš tikrai labai jas puikiai pasižymėjau ir dėkoju ir svečiams iš Afrikos parlamentų. Tikrai labai įdomi situacija. Aš praeitą savaitę lankiausi Nigerijoje, jūsų senate, sustikau su senato pirmininku, tai buvo irgi labai įdomu, įdomus susitikimas, kalbėjomės apie tos klausimus, tačiau aš atsakydama e, gal išskirsiu tris kategorijas. Pirmiausia, norėčiau pamastyti apie jūsų pastabas dėl ES ir Afrikos Sąjungos susitikimą, toliau lėšos, politika, atskaitomybės priemonės ir po to atsakysiu į konkrečius klausimus apie konkrečias šalis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jaučiu, kad yra daug emocijų ir didelis susidomėjimas šią sritimį. Ir tai yra gerai ir aš manau, kad mes turime tuo pasinaudoti. Tas pats yra ir ES tarnybose. Na ir mums, atvirai kalbant, mes tikrai bandome padaryti viską, ką galime, tvarkydamėsi su tomis situacijomis ir nepaslaptis yra tai, kad nėra lengvų paprastų atsakymų, nes viskas yra labai sudėtinga, tai yra kompleksinis klausimas. Uh, Norėčiau pasakyti, kad Afrik, Europos Af, Sąjungos, Afrikos Sąjungos viršūnių stikimas nėra skirtas migracijai vien tik tai. Migracija bus vienas elementas. Ir aš apie tai kalbėjau dėl to, kad šiandien kalbame daug apie migraciją, bet pagrindinis dalykas yra jaunimas. Taip pat mes kalbėsime ir apie darbo vietų kūrimą, investicijas, kalbėsime apie taiką ir saugumą, kalbėsime apie migracijos klausimus ir valdysenos klausimus. Tai yra plačia, platus politiniai klausimai, kurie bus aptariami Ir pirmąjį kartą mes bandėme kartu su Afrikos sąjunga surenkti novatorišką jaunimo įtraukimo būdą. Pirmiausia, jaunimo viršūnius tikimas vyko spalį Abidžane. Aš turėjau garbės ten irgi dalyvauti. Tai yra deklaracija, kurią paskelbė jaunimo viršūnių stikimas tą deklaraciją mes atsižvelgėme ir deramės dėl teksto ir žiūrime, ko konkrečiai nori jaunimas. Jaunimas nori labai įdomių dalykų. Mūsų švietimo institucijos bando sukurti vienodus standartus tarp Afrikos ir Europos, kad būtų lengviau jaunimui iš vieno žemynų pervažiuoti į kitą. Taip pat jie norėtų turėti galimybę ne tik balsuoti rinkimuose, bet ir dalyvauti rinkimuose. Jie nori tikrai daug įdomių dalykų, į kuriuos mes gilinamės ir kai kurie tikriausiai žinote, kad yra jaunimo iš Afrikos, iš, iš Europos. Jie buvo Dizababe, jie į Dramblio kaulio krantą vyks ir dirba jie toje srityje ir būtent formuoja jaunimo pozicijas, kurias perdoda valstybė vyriausybių vadovams. Taigi tiek apie Afrikos ir ES viršūnių stikimą. Toliau kokia yra situacija išorės veiksmų tarnyboje. Mes dirbame kartu su kolegomis ne tik Home generalinėme direktorate, bet ir DEFCO, bandydami spręsti tos klausimus. Aš ir mes pritarime jums, kad vertinant priežastis, matome, kažkas iš jūsų sakė, kad būtent į tai mes turime gilintis vystomo bendradarbiavimo srityje, bet aš norėčiau pasakyti, kad mes išorės veiksmų tarnyboje kalbame apie mobilumą ir migraciją ir mes pasisakome ir šiam viršūnių susitikimui mes taip pat bandome įvertinti ir dinamiką, nes 90 procentų migracijos vyksta Afrikos žemynų viduje, tik 10 procentų atvyksta į Europą. Taigi tai sukuria atitinkamų situacijų Europoje be jokios abejonės, bet mes puikiai suprantame, kokia yra vyruojanti dinamika ir mes norime dirbti su kolegomis iš Afrikos, svarstant tai, kas vyksta Afrikoje. Mums migracija nėra neigiamas dalykas tai yra mobilumo dalis, aš jau iš pat pradžių sakiau, kad tai yra ekonomikos dalis ir tai yra labai svarbu, tą svarbu pripažinti. Aišku, neteisėta migracija, tokia, apie kurią jūs kalbėjote, kuri yra susijusi su nusikaltelių tinklais, su tuo, kad žmonėmis yra priekiaujama ir panašiai, tai čia mes turime bendrą interesą kovoti su tokiu reiškiniu ir būtent tą ir bandome padaryti. Taigi mes kūrėme kalbant apie tas lėšas, kurios yra naudojamos. Pavyzdžiui, skvos arka nenumatytų situacijų fondas Afrikai. Čia žinau, kad ir parlamente buvo diskusijos apie tai, kaip tos lėšos yra panaudojamos, bet pamatysite, kad vis daugiau lėšų yra skiriama tam, kad būtų kuriami pajėgumai, kad būtų galima sugražinti ir į Libiją ir panašiai, ir kad būtų kuriami pajėgumai Afrikoje. Jeigu pažiūrėtumėte, kaip lėšos yra naudojamos, tai pamatytumėte, kad būtent tokia yra pagrindinė tendencija. Dar vienas dalykas, kalbant apie sienų kontrolę ir tai, ką mes darome dėl sienų kontrolės. Tai jokių būdų, ir nekarta buvo pasakyta, Europa tikrai nesiekia kurti, statyti sienų. Mes statome tiltus, mes esame atvira visuomenė, mes norime dirbti kartu su partneriais iš Afrikos, kitais kaimynais. Ir aš pateiksiu vieną pavyzdį apie tai, ką mes darome, kai kalba eina apie klausimus susijusius su sienų kontrolė. Pavyzdžiui, yra D5 Sahelio bendro, bendro, bendrų pajėgų grupė, Tai yra pajėgų grupė, kuri ypatingai Malija, Burkina Faso, Nigerija, Nigerija dirba. Ir tai yra valstybių vyriausybių vadovai, kurie kreipėsi ES ir pasakė, mes norime kažką padaryti ne tik kalbant apie nusikaltelius, kurie dirba šioje srityje, bet mes norime kovoti ir su terorizmu savo regione, nes situacija vis blogėja. Ir man atrodo, kad tai yra uh, svarbu reaguoti į tokias situacijas. Trečias klausimas, labai trumpai, nežinau, kad laiko yra nedaug. Kai kurie klausimai, kuriuos jūs iškėlėte dėl konkrečių šalių. Pirmiausia, pakalbėsiu apie Libiją. Vakar buvo bendras pareiškimas tarp Afrikos sąjungos, Afrikos sąjungos pirmininko Konde ir vyriausios įsigaliotinis. Ji paskambino jai savaitgalį, kad situacija būtų aptarta Libijoje ir buvo parengtas labai griežtas pareiškimas vakar, kur mes absoliučiai pasmerkėme situaciją, tai ką matome, kas vyksta Libijoje. Tokia yra Europos pozicija, mes tikrai manome ir dirbame su jungtinėmis tautomis kitais, kad būtų apsaugotos žmonių teisės, tokių, kurie yra dabar Libijoje ir mes ir toliau tą darysime. Toliau Etijopija. Nesakyčiau, na, turime strateginę partnerystę tarp ES ir Etijopijos, taigi mes bandome dirbti įvairiais klausimais su Etijopija, pripažįstame Etijopijos vaidmenį regione, Rytų Afrikos regione, jūs kalbėti apie vieną milijoną pabėgėlių kuriuos priemė Etijopija, mes puikiai tai žinome, tačiau mes žinome ir ekonominį bei politinį vaidmenį, kurį vaidina Etijopija. Taigi aš manau, mes turime, mes gan esant, esant sudėtingai situacijai pastaraisiais metais, vedame dialogą, mes norėtumėme daugiau kalbėti su jais, bet aš tikrai manau, kad mes ne, nemažai esame padarę. Uh, Buvo klausimo apie rytų Afriką. Jūs neminėjote konkrečių šalių, bet aš įsivaizduoju, kad jūs na, turėjote omeny pietų Sudaną ir Somalį. Tai mes labai daug dirbame su rytų Afrikos organizacija ECA rytų Afrikoje, kad e, išspręstumėme politinių lygmenų tam tikras problemas ir situacijas, bet jeigu Salvakiją nuvyktumėte, Pietų Sudane situacija iš tiesų yra labai sudėtinga ir tai, kas vyksta, kalbant apie žmonių kančias Pietų Sudane, tai ES, man atrodo, vienas didžiausių humanitarnės pagalbos tiekėjų Pietų Sudane. Sutinku su jumis, kad žmonės, kurie juda tame regione, regione kad situacija tikrai yra labai rimta. Ir mes tam pritarėme. Kitas dalykas Nigeris buvo minėtas. Kas vyksta Nigerija, ar tai reiškia, kad mes atimame darbą iš žmonių ir panašiai. Aš Nigeriją lankiausi kelis kartus ir kai kalbėsi su institu, valdžios institucijomis Nigerija, tai matai, kad kiek žmonių kerta Nigerio sieną. Tai yra didžiulė problema jiems. Dėl to jie nori sugebėti geriau susitvarkyti su tais rautais. Ir vėlgi klausimas yra kompleksiškas ir mes puikiai suprantame, kokia yra Nigerio politika, mes puikiai suprantame, kokia yra politika tarp Šiaurės Nigerio, tai kas vyksta Šiaurės Nigerija ir kitose Nigerio vietose. Mes mūsų direktorate atsakingame už Afriką kurdami užsienio politiką mes bandome pirmiausia, kiek įmanoma, prisidėti prie tos politinės analizės, jei sprendžiant migracijos, bet ir kitas problemas. Būtent bandome įvertinti, kokia yra šalyje situacija, tada Home ir EFCO, DEFCO generaliniai direktoratai, kurie yra ekspertai dėl migracijos priemonių, prisideda prie to darbo, bet tikrai mes bandome labai atsakingai sureaguoti į labai sudėtingas šalių situacijas. Tai tiek būtų. Jūs iškėlėte klausimus, kuriuos galima aptarinėti visą naktį ir žinau, kad rytoj bus diskusijos su vyriausiai galiotinė. Ir aš įsivaizduoju, kad ji iš tiesų pakomentuos dar plačiau tos klausimus. Dabar žodis mano kolegijai. Ačiū, aš paliesiu tik tai kelius konkrečius dalykus. Jūs minėjote žūstančius jūroje, taip, skaičiai yra šokiruojantis 2756 metais, bet vis tiek tai yra mažiau nei praeitais metais ir taip yra dėl bendrų mūsų pastangų. Taip pat galime paminėti daugiau nei 2800 ir 50 tūkstančių, kuriuos išgelbėjo Italijos pareigūnai, 80 tūkstančių 000 Taip pat buvo išgelbėta kitų tarnybų. Taigi, ar veikia perkelimo sistema, panašu, kad ne. Ir dabar imamasi bendrų pastangų kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų konkrečiai gyvendinami bandomieji projektai dėl darbo migracijos, darbo jėgos migracijos. Tai mes apie tai jūs gan greitai informuosime. Ir taip pat nepamirškime, kad tai yra globali problema ir mes dirbame su globaliais partneriais dėl globalaus sustarimo dėl migracijos ir sustarimo dėl pabėgėlių. Tai gal tiek. Ačiū. Dėkoju. Aš žinau, kad galėjote ir norėjote ilgiau kalbėti. Atsiprašau, kad tiek nedaug laiko jums skyriau, nes šios diskusijos, kaip girdėjome iš kolegų, yra gilesnės ir esmingesnės, platesnės, nei turime mes tam skirti numatę laiko. Rytoj aukštų pareigūnų sutikimas yra vyks ir, aišku, atstovaujama labai plačiai. Ir mes dalyvausime irgi tame susitikime, taigi aš tiesiog norėčiau tai pabrėžti, turėdamas omenyje įvairias tas problemas ir klausimus. Norėčiau padėkoti išorės veiksmų tarnybai ir HOM generaliniam direktoratui tie e, santykiai iš tiesų toliau yra plėtojami. Taigi dėkoju Jums ir ypač dėkoju kolegoms už labai aktualius klausimus. Taigi tas procesas dar vyks ir ateityje. Dėkoju kolegos dabar pusę 11 prasta koordinatorių posėdis. Jeigu Jūs neturite jame dalyvauti teisės, tai prašau Jūsų išeiti iš salės. Ačiū.